Right. Good afternoon, everybody. Labadiena visiems. Atsiprašau, kad gal šiek tiek anksčiau pradedame posėdį, tačiau kartais tik tokiu būdu, tik taip įmanoma yra viską aptarti, kas yra numatyta darbo tvarkėje. Taigi dėkoju tiems, kurie atvykote šiek tiek anksčiau ir tikiuosi, kad vėliau prisijungs daugiau kolegų. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas ir įsivaizduoju, kad nieks neprieštarauja darbo atvarkiai. Antrasis klausimas yra posėdžio protokolų tvirtinimas, turiuomenys spalio 19.2009 metų posėdžio protokolą. Niekas nebuvo pranešta, niekas nenusiskundė, taigi protokolą tvirtiname. Na ir trečiasis darbo atvarkės punktas yra pirmininkės pranešimai. Pranešimų aš neturiu. Taigi, periname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Ir man labai malonu pasveikinti Europos Centrinio banko pirmininką Žan, Žaną Klaudą Trišį. Antrą kartą su juo keisimės nuomonėmis apie monetarinį e, pinigų dialogą, monetarinės politikos dialogą. Man pirmininkaujant, taigi iš karto žodį suteikiu Žanui Klaudui. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbiami ekonomikos monetarnių reikalų komiteto nariai, tai yra pirmasis mūsų susitikimas įsigaliojus Lisabono sudarčiai. Naujoji sutartis yra puikia priežastis švesti Europoje ir ypatingai čia Europos parlamente ir taip pat Europos centrinėme banke, kadangi ES taps stipresnė, veiksmingesnė ir efektyvesnė Europos parlamento įgaliojimai teisės sustiprės, Europos centrinis bankas oficialiai tampa ES institucija ir visi jos pagrindiniai bruožai, ypatingai nepriklausomybė, yra akcentuojama. Mes labai džiaugiamės savo būsimojo bendradarbiavimu su Europos parlamentu. E, iš tiesų labai puikus buvo bendradarbiavimas, mano akimi žiūrint, per visus keliarius pastaruosius metus. Mūsų šios dienos klausimai yra skirti trims svarbiams temams. Visų pirma, mūsų ekonominės, dabartinės ekonominės situacijos vertinimas. Antra, mūsų išeimo iš krizės strategija mes įvedėme tam tikrus instrumentus, kai buvo krizė labiausiai įsisiautėjusi ir e, finansų sistemos sisteminė krizė. Ekonominė situacija ir prognozės gerėja. Pagerėjo nuo pirmojo mano mm, klausimo pirmojo apsilankimo komitete prieš dešimt savaičių. Euro zonos ekonomika rodo atsigavimo ženklus, ekonominė veikla trečiajame ketvirtyje išaugo 0,4 procento lyginus, palyginus su ankstesniu ketvirčiu. 2010 metais mes matysime šiokį tokį atsigavimą. Tai atitinka Eurosistemos personalo prognozės, kurios buvo paskelbtos praeitos savaitės ketvirtadienį, tačiau šie lūkesčiai dar yra ne visiškai aiškus, ne visiškai tvirti valdybos vertinimu. Rizika ir prognozės bendrai vertinant yra subalansuotos. Infliacija, inflia, infliacinis spaudimas uh, sumažėjo per pastarosius mėnesius ir lapkričio mėnesį infliacijos mastas siekė 0,6 procentus. Panašu, kad infliacija ir toliau liks nuosaiki, atsižvelgiant į gan lėtą paklausos e, išaugimą. Infliacijos lūkesčių rodikliai per vidutinės ilgos trukmės laikotarpį yra stabilus, atitinkamai su valdybos numatytų tikslu išlaikyti infliaciją, kuo galima žemesnę, dviem, iki 2 procentų per, vidutinę, per vidutinį laikotarpį. Mes matome, kad pinigai ir e, kredito, kreditų plėtra toliau lėtėja ir paskolos prisideda paskolų suteikimas gyventojams, padeda išlyginti augimo mastus. Gamybos mastai yra gan dar pasyvūs, taip pat ir priekybos mastai, taip pat yra neaiškus, neaiškios kitos verslo prognozės ir dėl to įmonių paklausa dėl e, bankų finansavimo per ateinančius mėnesius turėtų sumažėti. Taigi, šiuo metu nematome eurozonoje e, kreditų krizės ir mes visus poslinkius stebime labai atidžiai. Taigi būtent e, valdyba į visą tai atsižvelgdama bando peržiūrėti dabartinius Europos Centrinio banko dabartinės palūkanų normas. Reaguojant į finansinę krizę, kaip žino komitetas, e, eurosistema įvedė nestandartinės priemonės, kurias pradėjo gyvendinti nuo 8 metų spalio mėnesio. Kaip jau aiškinau anksčiau, penki pagrindiniai mūsų sustiprintos paramos kreditams elementai buvo fiksuotas, fiksuotos normos, e, įkaitų sąrašo išplėtimas. Yes. E, ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos. Ir šios priemonės leido atgaivinti ekonomiką ir leido, skirti, leido bankams teikti kreditus eurozonoje, bandant atspindėti rinkos sąlygas ir monetarnės politikos situaciją kaip, koks ir buvo valdybos sprendimas. Kaip žinote, visos mūsų išskirtinės priemonės buvo skirtos trumpam laikotarpiui. Ir tas e, jų galiojimo laikotarpis e, baigsis natūraliai ir mūsų veiklos pagrindas leiks užtikrinti tam tikras likvidumo sąlygas Ir kadangi esame nepriklausomi, galime laisvai e, įgyvendinti atitinkamus sprendimus. Visada pabrėžiau, kad tas priemonių <clears throat> sustabdymas būtų e, savalaikis ir laipsniškas. Jis turi būti savalaikis, nes jis negali būti taikomas nei per anksti, nei per vėlai. Bet koks tai nuokrypis nebūtų pateisinamas. Ir tas, tai turi būti laipsniška, nes situacinė gerėja laipsniškai. O rizika išlieka. Praėjusį ketvirtadienį mes priemėme sprendimą pradėti tą laipsnišką priemonių panaikinimą kai kurioms e, likvidumo priemonėms, nes jos nebus reikalingos tokiu pačiu mastu kaip praeitie. Taip galėsime išvelgti iškreipimus susijusius su nestandartinių priemonių išlaikymu per ilgai. Labai svarbu išvengti situacijos, kada bankai labai smarkiai priklauso nuo centrinio banko finansavimo stabili, e, pinigų rinkos stabilizavimosi kontekste reikia stiprinti paskaitas bankams, restruktūrizuoti savo balansus, panaudojant rekapitalizavimą. Be to, savalaikis ir laipsniškas priemonių panaikinimas turėtų padėti pinigų rinkos e, veiklai ir sustiprintų bankų stebėjimą e, vienų kitų. Būtent šiame kontekste valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti kai kurių refinansavimo operacijų taikymą. Mes ir toliau patenkinsime bankų likvidumo poreikius užfiksuotas palūkono normas visose refinansavimo operacijose, kol jų reikės, bent jau iki kitų metų balandžio vidurio. Todėl mes ir toliau teikiame likvidumo paramą eurozonos bankų sistemai, kad palengvintume kreditų teikimą eurozonos ekonomikai. Kai kalbame apie vienorių metų operacijas, mes nusprendėme daugiau netaikyti tų vienerių metų operacijų po šių metų gruodžio mėnesio operacijos, apie kurią jau buvo paskelbta. Geresnės finansų rinkos sąlygos rodo, kad ne visų mūsų likvidumo priemonių jau reikia tiek pat, kiek anksčiau. Ir panašiai mes ketiname ir nutraukti šešerių mėnesių refinansavimo operacijas po paskutinės operacijos kitų metų kovo mėnesio pabaigoje. Leiskite pasakyti keletą žodžių apie platesnę mūsų sprendimų reikšmę nestandartinėms priemonėms, <clears throat> ypač kalbant apie ES valstybių narių valstybės narės už eurozonos ribų. Makroninės ir finansinės sąlygos šiose šalyse stabilizavosi, nors yra regione ir skirting, e, didelių skirtumų. Bendras staigaus sustabdymo, sustojimo kai sustojo kapitalo srautai vidurio ir rytų Europoje, iš tikrųjų neįvyko. Ir užsienio bankų buvimas tose šalise atrodo stabilizavo šias rinkas, nes e, patronuojantis bankai sugebėjo išlaikyti savo buvimą regione ir ECB likvidumo teikimas e, patronuojantiems bankams, kurie įsikūrė eurozonoje, prie to irgi prisidėjo. Be to, ECB teikia likvidumo paramą kai kuriams ne eurozonos centriniams bankas, kai netinkamai funkcionuoja rinka, arba padėdamas e, funkcionuoti tarptautiniai finansiniai sistemai. Na ir pagaliau aš norėčiau pradėti keletą paskabų, paskabų apie fiskalinio išeimo strategiją. Daugo, daugelis eurozonos vyriausybė yra sus, patiria didelius fiskalinius disbalansus, kurie negali būti išlaikyti ilgesnį laikotarpį. Tai gali sustilpinti visuomenės pasitikėjimą, e, viso, viešaisiais finansais, turėti neigiamą poveikį e, rinkos nuomonėms ir padidinti ilgalaikės palūkanų normonę, normas. Tokia pozicija gali apsunkinti mūsų pinigų politiką. Komunikacija apie patikimą fiskalinį išeimo strategiją yra labai svarbu, kad galėtume susaistyti lūkesčius. Tokios strategijos turi apimti patikimas priemonės, būtent dėl išlaidų. Ir kaip sutarta Ekofino taryboje praėjusią savaitę, vyriausybės turi nustatyti konkrečias kvantifikuotinas korekcijos priemonės, kurias leistų pakoreguoti fiskalinius disbalansus. Kai kurios šalis turės pradėti konsolidavimą jau 2010 metais, o visos kitos vėliausiai 2011 metais. Dabar leiskite man pakalbėti apie paskutinę temą, kurią mes pasirinkome šiam posėdžiui, būtent sisteminės rizikos e, temą, ypač susijusiuose finansinėse sistemose. Sisteminė rizika yra platų pagrindą turinčios finansinės sistemos žlugimo rizika. Dėl to pablogėja finansinė sistema, e, būtent dėl didelio laipsnio susijimo viduje, sistemos viduje. Sisteminė rizika skiriasi nuo tos rizikos, kuri gali pakenkti atskirai finansiniai institucijai. Be to, sisteminė rizika, jeigu jį pasitaiko, ji rimtai paveikė finansinio tarpininkavimo procesą tokiu mastu, kad e, tai neigiamai persidoda visai realiai ekonomikai. Ši krizė iliustravo, kad sisteminė rizika gali sukelti kolektyvinis institucijų elgesys ir būdas, kaip jos veikia kartu su finansų rinkomis. Tai pademonstravo, kad yra labai svarbu pagerinti mūsų žinias ir vertinimą apie tai, kaip finansinė sistema yra viduje susijusi per tiesioginius ryšius tarp finansinių institucijų ir netiesioginius ryšius, kurie atsiranda finansų rinkose. Mikropiežiūros vertinimas, kiekvienos institucijos vertinimas paprastai tikrina kiekvienos institucijos pažeidžiamumą pagal įvairias streso prielaidas. Ir priešingai sisteminė rizika tyria tai galimybę, kad visa sistema ar jos svarbios dalys bus pažeidžiamos. <clears throat> Ir atkreipiamas dėmesys į tai, kad gali atsirasti didelių rizikų iš pačios finansų sistemos. Tokia rizika, pavyzdžiui, gali atsirasti dėl to, kad didelės sistemos dalys gali turėti panašias rizikas, gali pasikliauti tais pačiais finansavimo šaltiniais, gali patirti didžiančius finansinius disbalansus, gali e, apimti didelius panašius valiutų ar e, trukmių netitikimus, arba gali būti nepakankamai rizika įvertinta ar jos kaina nepakankamai nustatyta. Vertinant visos sistemos riziką, reikia e, ypač dėmesį atkreipti į finansinės infrastruktūros tvirtumą. Vienas svarbus klausimas vertinant sisteminę riziką yra apskaičiuoti procikliškumo laipsnį, kuris yra pačios finansų sistemos viduje, būtent sistemos sugebėjimą e, padidinti sviravimus ir po tam tikro laikotarpio sukelti perteklinius bumus ir e, žlugimus. Nors tai prasidėtų ir nuo nedidelių šokų. Šis procikliškas sisteminis nestabilumas pačioje sistemoje yra labai sudėtinga koncepcija. Ir dėl to reikia analizuoti įvairių reiškinių tarpusavio sąsajas, pavyzdžiui, minios elgesys, užkrėtimas, e, sandorių šalių santykius ir netrokštamus procikliškus poveikius kylančius iš priežiūros taisyklių, apskaitos taisyklių, e, kredito reitingų agentūrų elgesio ir taip toliau. Kitas svarbus klausimas, vertinant sisteminę riziką, yra tarpusavio užkretimo analizė pačiame finansinėme sektorėje ir jo ir realiosios ekonomikos. Finansiniai disbalansai paprastai atspindi tikrosios ekonomikos disbalansus. Ir toks neigiamas ciklas e, trapioje sistemoje gali būti labai blogai paveikti ekonomiką, kaip parodė praėjusi krizė. Tai reiškia, kad e, neteisinga makropolitika, skaitant tos makro disbalansus, gali sukelti finansinius disbalansus, o tai gali e, padidinti nestabilumą ir realiosios ekonomikos trapumą. Sisteminės rizikos šaltinius, šaltinius yra ypač sunku nustatyti Pagal apibriešti jie kyla iš e, tai tarpusavio santykių tarp įvairių elementų sistemoje ir todėl yra patys savaime sudėtingi. Mes žinome, kad sistemų evoliucija, kai atsiranda stresas, e, yra sunkiai suvokiamas. Be to, rizikos materializacija dažnai būna labai staigi, greita, e, nelinijinė ir tai reikalauja nestandartinės analizės. Pavyzdžiui, labai didelėse sudėtingose finansų sistemose. Kanalai, kur, kuriais plaukia rizika, juos labai sunku suvokti. Ir e, reikia gerai suvokti e, svertus, e, koreliacijas ir rizikos koncentracijas. Tačiau įvairių kanalų nustatymas yra nepak, nėra pakankamas. Reikalingas tvirtas sistemos modeliavimas. O tai padaryti yra labai sunku. Praktikoje Analitikai gali pasikliauti ankstyvo įspėjimo modeliais, indikatoriais, kurie rodo, kad finansinės institucijos, kurios yra svarbos sistemai, artėja prie pavojingos zonos. Ir e, siekant įvertinti sistemos patvarumą, e, sukurti įvairūs testai ir jie gali padėti prioritizuoti nustatyti prioritetus, vertinant rizikas ir e, kuriant politikinės rekomendacijas. Centriniai bankai ir priežiūros institucijos visame pasaulyje siekia sustiprinti ir toliau plėtuoti šias priemonės. Mano nuomonė, Europos sisteminės rizikos valdyba e, gali žymiai prisidėti e, analizuojant sistemo, sisteminę riziką, ko, koordinuojant analitinės pastangas, pastangas ir sutelkiant centrinių bankų ir priežos institucijų žinias iš visų ES šalių. Aš esu įstikinęs, kad šios valdybos vaidmuo paverčiant tą vertinimą e, į prioritetų nustatymą rizikos e, prasme, ankstyvus įspėjimus ir pasiūlymus dėl politikos priemonių prisidės prie daug tvirtesnės ES finansų sistemos. Ir mes visi to siekime. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Uh, we'll... Ačiū labai. Dabar pereisime prie klausimų ir atsakymų dalies. Turiu sąrašą norinčiųjų pasisakyti frakcijų vardu. Norėčiau visu, visiems priminti, kad šioje posėdžio dalyje klausimą užduosiančią jam skiriamą pusantros, savait, pusantros minutės, o po to ponas Trišė iškart atsakys per tris minutės. Taigi pirmasis klausimas ponui Balts, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Trišė už labai įdomų pasisakymą. Turiu keletą klausimų. Mm pirmiausia dėl išėjimo e, strategijos ir išskirtinių priemonių. Jūs teigiate, kad rinkose trūksta likvidumo. Na, o man įdomu, kaip jūs derinate savo veiksmus su nacionaliniu su ministrais, tais ministrais, kurie yra parengę savas programas ir kurie dabar jas bando įvertinti. Tai kaip, kaipgi jūs derinsite tuos veiksmus. Na ir dabar e, dar turint omenyje nestandartinės priemonės. Europos centrinis bankas prisėmė nemenką riziką. Ir man įdomu, kaip jūs įvertinate tą riziką, ar, ar dažnai apskritai ją vertinate, kaip stebite riziką tvarumo pagrindu. Uh, Na ir dar vienas klausimas. susijęs su turtu, kurį ketinama e, atimti. Taip pat e, jūs kalbėjote apie kreditų krizę. Ir norint atstatyti vartotojų pasitikėjimą, užtikrinti augimą, vis tiek yra dar būkštaujama, kad ta krizė gali dar pagilėti, nes bankai negali skirti kreditų rinkai to, ko jai reikia. Ar bankai koordinuoja savo veiksmus ir jūs, kaip Europos centrinis bankas, turite kažkokių savo siūlomų priemonių? Pirmininkė, kaip pastebėjote, laikrodis kol kas neveikia, bandome jį pataisyti. Pone Trišė. Na, aš e, bandysiu ne, nepasinaudoti tuo, kad laikrodis vis dar neveikia. Ir dėkoju už klausimą. Pasakysiu, kad na, bendrai kalbant apie laipsnišką laiku numatomą nestandartinių priemonių panaikinimą. Jos natūraliai yra išsikvepiančios priemonės, jos tai buvo parengtos. Ir šalia tų priemonių e, yra ir tam tikri natūralūs reiškiniai, kuriuos matome rinkoje. Ir kai mes įvedėme e, rinko, į rinką tas priemonės po to, kai žlugo Lehman Brothers bankas, E, na, šiandieninė situacija rinkoje yra visiškai kitokia lyginant e, su tuo laikotarpiu. Ir būtent dėl šios priežasties mes būtent ir priemėme atitinkamus prie, e, sprendimus ir visuomet aiškiai teigiame, kad mes norėsime, kad laiku palaipsniai tos nestand, nestandartinės priemonės būtų panaikinamos, atsižvelgiant į tai, aišku, kad rinka veiktų jau stabiliau, būtų šiek tiek atsigavusi ir man atrodo, kad uh, įvairios nacionalinės institucijos gan gerai suvokė mūsų veiksmų pagristumą ir pačios nacionalinės institucijos kėlė panašius klausimus. Ir, aišku, buvo tam tikrų ypatumų įvairiose valstybėse, nes, kaip žinote, finansų sektoriaus situacijos įvairiose valstybėse buvo ypatingai sudėtingos, kitose, tarkim, finansinė krizė nebuvo tokia gili, taigi kiekviena valstybė turėjo šiek tiek prisiderinti prie uh, E, tos situacijos ir aš na, ne, nematau jokių problemų dėl jūsų pirmojo klausimo, dėl tų save, saveiko, saveikumo, turint omenyje įvairias nacionalinės institucijas. E, antrasis klausimas. Žinoma, mes labai atidžiai stebime bendrai situaciją, kaip jau teigiau savo įžanginėme žodyje, nematome, bent jau na, mūsų nuomonė, kokių tai ženklų rodančių, kad kredito problema paštrėtų. Mes matome, kad turint omeny nefinansinį, nefinansinį bendradarbiavimą, kreditai trumpesni nei e, skiriami nei penkeriems metams. Skiriami daugiau kaip penkeriems metams Toje srityje matome, kad kreditai nėra sumok, sumokami, yra vėluojama kas mėnesį ir tam yra įvairių priežasčių, tačiau bendrai atsižvelgiant į, veis, į, į įvairius veiksnius mes matome, kad kreditų ne, nemokėjimo, negražintų kreditų situacija yra gan stabili ir mes manome, kad kreditų paklausa sumažėjo taip visuomet įvyksta po nuosmukio, o nuosmukį mes visi patyrėme ir matome dabar, aišku, tuos juodus augimo skaičius, tačiau, aišku, ir nuosmukis buvo didžiulio masto, taigi kreditų paklausa yra kur kas mažesnė negu anksčiau ir dėja tai yra toks veiksnys, kuris yra nuolatos siejamas su ciklišku nuosmukiu. Taigi išanalizavę labai atidžiai situaciją, mes manome, kad paklausa čia yra pagrindinis veiksnys. Na, o atsakydamas į paskutinį jūsų klausimą, ar būtų dar galima tikėtis kokiu tai šokų ir didelių sunkumų. Deja, turiu pasakyti, kad taip, turime labai būti budrus ir pasirengę ir aišku, kad dar vyrauja tokia situacija, kur reikia būti labai budriems ir kur neiškumas, neprognozuojamumas dar vis yra labai svarbus veiksnys ir na, neiškumo tas elementas yra labai aktualus, kuris dėja vis tiek yra dar tas elementas, į kurį reikia nuolatos atkreipti dėmesį. Pirmininkė, dėkoju. Dabar kviečiu pona Karas. Vis dar laikrodis neveikia, sako pirmininkė, taigi turėsiu pereiti prie geltonųjų raudonųjų kortelių sistemos. Pone Karas, prašau. Trumpas klausimas, ponui Trišė. Taryba priėmė poziciją dėl finansų rinkų priežiūros. Europos parlamentas sureagavo labai greitai ir vieningai, pasakydamas, kad tai toks dalykas, kurio tvirtinti nereikia, nes e, tai būtų tarsi dūmų putimas siekis, kaip jūs, kaip Centrinio banko atstovas, į tai žiūrite. Ir kita vertus dar norėčiau pasakyti, kad mums reikėtų didesnio tolygumo finansų rinkoje Europoje. Dar buvo labai daug diskutuojama apie sverto efektą. Buvo nustatyti tam, tikri, tam tikras lygis, tam tikras lenksnis, leverage ratio, kaip jisai turėtų įsigalioti ir kada. Ir trečias dalykas 2014 metais prie euro zonos turėtų prisijungti kitos šalis, e, tuo tarpu, kai e, infliacija yra 12 procentų. O kaip jums atrodo? Dėl pirmojo klausimo. Jeigu teisingai suprantu, tai yra labai platus klausimas, nes jūs klausite apie Europos centrinio banko nuomonę nuomonės apie priežiūros paketą, kurį numato patvirtinti taryba. Šiuo metu mm, aš suprantu, kad tai parlamentui labai įdomus klausimas, tačiau pasakyčiau, kad, kaip žinote, tai nėra tai, ką aš įvardinčiau pirmų ir geriausių variantų ECB nuomonę. Nepaisant to, pasakyčiau, kad atsižvelgiant į visų jautrių klausimų ir santykių tarp vyriausybių sudėtingumą, aš manau, kad pirmininkaujantį Švediją nuveikė gerą darbą. Tai nėra pats geriausias variantas, bet tai yra puikus rezultatas, jeigu turėsime galvoje labai sudėtinga jautrių klausimų e, samplaiką. ES vyriausybėse. Dėl skolinto kapitalo santykio, kaip žinote, vyksta intensyvi diskusija Bazalio komitete, jo e, valdančioje grupėje ir finansinio stabilumo valdyboje apie tai, kas, kokiu, kokiu pamokų reikėtų pasimokyti iš e, šios krizės. Ir e, yra svarbiausia idėja yra stengtis naikinti procikliškumą ir Tai pagerintų priežiūros stiprumą. Taip pat yra idėja, kad būtų patvirtinti Bazilio 2 svertiniai kapitalo reikalavimai, kad pati rizika būtų visapusiškai apriepta, o ne taip, kaip buvo pagal Bazilio pirmąją sistemą, kai e, rizika, kuri buvo e, pavertimo vertybiniais popieriais e, procese įsišaknyjusi. Taip pat yra labai svarbi idėja, kad tas paprastas skolinto kapitalo santykis, kuris buvo numatytas kaip, kaip koficijantas, e, dar tave svarsto, nes Bazilio komitetas e, dar šį klausimą svarsto ir tai neturėtų būti santykis kuris būtų pats pirmoje linijoje taikomas. Pirmiausia, turėtų būti, pirmasis e, koficijantas turbūt turėtų būti kapitalo reikalavimų santykis. Tačiau toks e, atsarginis koficijantas, kaip skolinto kardinalas santykis, turėtų būti taip pat numatytas ir tai yra svarstoma. Trečias klausimas buvo apie du dvi atskiras šalis. Viena yra už eurozonos ribų, už ES ribų, o kita yra ES ir eurozonoje. Negaliu lyginti šių šalių, noriu pasakyti, kad e, situacija Graikijoje yra labai sudėtinga. Visi žinome skaičius. Ir žinome, kokių svarbių ir drąsių sprendimų reikia priimti, kad situacija būtų stabilizuota. Kiek tai susijęs su išdo politika ir su šalies makrostrategija. Tam reikia labai sunkių, drąsių, bet e, priemonių, bet jos yra būtinos. Aš esu įsitikinęs, kad Graikijos vyriausybė, būdama e, protinga, suprasdama situaciją, priims tinkamus sprendimus. Labai ačiū noriu pasakyti, kad truputį negražu prašyti atsakyti į klausimus per tris minutės, kai užduodami trys klausimai. Toliau ponas Ferberis. You. Ačiū. Ir Minkui norėčiau padėkoti. buvo bankams suteikta grinųjų pinigų, tačiau kartais atsitinka taip, kad atliekamos spekulacinės operacijos ir pučiasi nauji burbulai. Savaime, aišku, kyla didžiulė rizika kreditams, bet ne tik kreditams, bet ir e, kyla rizika, jog pusis nauji ir nauji burbulai. Taip kad norėčiau, kad pasakytumėte, kokiu priemoniu imsitės, kad tų burbulų nebesipūstų daugiau ir ar imsitės tokių priemonių. Kita vertus norėčiau paklausti, kaip čia yra, kad kai kas kreditų negauna, nors tie kreditai kaip ir buvo pažadėti. Ačiū, ponė. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad tai yra labai svarbus klausimas. Turime nuolatos sverti. Mes centrinėme banke ir visi kiti centriniai bankai turi bandyti įvertinti, su kokia rizika mm, yra susijusios mūsų priemonės, kurių ėmėmės esant ypatingoms situacijoms, nes buvo įsisiautėjusi krizė. Ir turime įvertinti, ar tas išėjimas ir tų priemonių panaikinimas būtų įvyktų laiku, nei per anksti, nei per vėlai. Ir labai dažnai mes turime įvertinti ir suprasti, kad su ankstyvų išėjimu yra susiję, yra susiję, susijus, susiję dides, susijusi didesnė rizika negu kad su vėlesniu, vėlyvesniu išėjimu. Dėl to mums reikia tas rizikas pasverti ir surasti pusiausvyrą. Dėl to tikrai jūsų klausimas yra labai aktualus ir dėl to praeitą ketvirtadienį mes ir priemėme atitinkamą sprendimą. Mes manėme, kad atėjo laikas palaipsniui, pažangiai, laiku naikinti tų išskirtinių ypatingų priemonių taikymą. Taigi, mes bankams nusinčiame labai aiškų signalą. Jiems teigiame, kad visos tos priemonės, visa tai, mes, ko mes ėmėmės, uh, tai buvo daroma ne, jūsų, ne, ne dėl gražių akių. Tiesiog bankams buvo padėda, padedama dėl to, kad jie rinkos ekonomikoje turėjo suvaidinti labai svarbų vaidmenį, parduoti riziką ir skolinti pinigus. Pinigus tokia yra bankų funkcija. Ir tą darė ir vyriausybės, ir parlamentai, ir piliečiai. Būtent visa ta rizika buvo susijusi su konkrečiu tikslu ir ne, ne jokių kitų tikslu. Taigi tas signalas yra labai svarbus ir taip pat turiu pasakyti, kad dabartinė mūsų analizė rodo, kad pagrindinė, pagrindinė situacija dabar susijusi su nesumokėtais kreditais turėtų pagerėti, tačiau vis tiek bankams, finansinėms institucijams mes siunčiame labai aišku tvirtą signalą ir kurie, tie, kurie mano, kad na, nieko kaip ir neįvyko ir lyg dabar situacija sustabilizavosi, nes rinka lyg vėl funkcionuoja, jie gali klysti. Mes išvengėme tos didžiulės depresijos dėl to, kad gan greitai ir gan drąsiai ėmėmės priemonių, kurias aš jums ir pristačiau, ir mes, e, centriniai bankai ir vyriausybės, priemė tuos svarbius sprendimus. Ir na, to nesuprasti būtų labai neteisinga, nes vėlgi drįstu pasakyti, kad nemanau, jog mokesčių mokėtojas du kartus turėtų e, būtent būti priverstas rizikuoti dėl susiklošysios situacijos. Dėl to mes turime būti labai griežti ir e, atsakingi. Dėkuoju. Uh, Ačiū. Kitas klausimas socialistų demokratų vardu Edvardas Kiklūna. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Trišė. Iš ankstesnių jūsų atsakymų susidariau įspūdį, kad dėl priemonių grįžtamumo panaikinimo, turint omenyje tas penkias nestandartinės priemonės, jos visos yra na, laikinos, naikinamos. Tačiau viskas priklauso nuo laiko. Jeigu jas taikysime per ilgai, gali kilti problemų. E, po to sunkiau jas būtų panaikinti. Na ir antras to e, negražinamumo e, elementas yra tų priemonių laikinumas. Ir jeigu, tarkim, blogiausio scenarijaus atveju, jeigu tas priemonės būtų sunku panaikinti arba na, susidarytų tikrai labai nepalanki situacija, Europos centrinis bankas panašu, kad nelauks, kol vyriausybės pakoreguos savo fiskalinės strategijas, nes tą padaryti būtų labai sudėtinga. Ypatingai turintuomenė, kad ACB yra nepriklausoma institucija, eurozonoje yra daug vyriausybių, visos susiduria su įvairiomis problemomis ir turi įvairias programas, bet ar jūs nenumatote šioje srityje problemų? Dėkoju. Very, very... Labai ačiū. Sakyčiau, kad šis klausimas yra labai svarbus. Kaip jau sakiau, mes bandome apsispręsti, koks būtų tinkamas momentas. Ir stebimame e, pinigų rinkos ir apskritai rinkos pagerėjime, kada priimti tinkamus sprendimus. Turime subalansuoti rizika, kad per ilgas tų nestandartinių priemonių taikymas arba per ankstyvas gali būti problematiškas. Aš jau sakiau, kad mes iš anksto nenorime būti už vieną ar kitą variantą. Ir jūsų pastaba yra svarbi, kai sakoma, kad yra daug pavojų susijusių per E, vėlyvų tokių priemonių taikymo nutraukimu. Aš sutinku, pavojus yra, kad tuo met rinkos gali būti pripratusios prie tų priemonių ir vėlgi grįžtame prie priešingo poveikio efekto, tai yra prie, spe, gali kilti spekulacijos įvairiais, įvairiomis finansinėmis priemonėmis. Taigi labai svarbu viską daryti laiku. Antra pastaba. ar galima tam tikrų momentų blokuoti, sustabdyti tam tikras priemonės. Aš manau, kad tos priemonės, kurias mes sukūrėme, jos numato jų taikymo panaikinimą ar sustabdymą. Nemanau, kad tai yra problema stebėtojams ar rinkos dalyviams. Aš nemanau, kad mes atsidursime tokioje situacijoje. Aš jau esu sakęs, kad situacija sunkiai nuspėjama, netikrumo daug yra ir mes vadovavomės savo stebėjimais, objektyvais stebėjimais, kas vyksta pinigų ir finansų rinkose. Tačiau aš manau, kad mūsų nesustabdys pati ne, neįprastų priemonių esmė. Dėl vyriausybių. Praktiškai pagalvokime, kas vyksta. Kai kuriais atvejais vyriausybės jau savo priemonės nustoja taikyti. Daugelie šalių komerciniai bankai gražina paskolas vyriausybėms, gražina lėšas už tą paramą akcijomis ar įvairiais kitais būdais. Taigi būtent Ir matome, kad tai, kad rinka veikia daug geriau, e, tai natūraliai kviečia naikinti kai kurias priemonės. Kai kuriais atvejais garantijos dėl vidutinio laikotarpio refinansavimo e, įvairiems bankams jau praktiškai nenaudojamas, nes rinka veikia geriau. Taigi, Man atrodo, kad tai, ką mes dabar stebime, dėl priežasčių, kurios yra visiškai natūralios, stebime paralelų paramos priemonių nutraukimą ir tos priemonės nebėra daugiau reikalingos. Tai yra labai gerai. Būtų labai blogai ir toliau teikti tokią paramą, jeigu jos nereikia. Ačiū. Toliau Arlin Makatai. Ačiū, ponė Trišė. Norėčiau grįžti prie santykių ir jūsų funkcijos e, Europos sisteminės rizikos valdyboje. Ar ketinate užtikrinti bendarbiavimą analitinėme darbe, tyrimuose ir analizėje su šią valdybą? Taip pat įsivaizduoju, kad jau pradėjote rinkti duomenis apie sisteminę riziką. Norėčiau sužinoti, ką tai reiškia, kiek pasistumėjote, kas, kas daro visą šį darbą, ar jūsų bankas, ar galite pasimokyti jau iš šio atlikto darbo, ar pradėjote įdarbinti žmonės šiam darbui, kurie, žmonių, kurie dirbtų šioje sisteminės rizikos vertinimo valdyboje. Ačiū, ponė. Visų pirma, manau, kad šios valdybos koncepcija yra sukurta tam, kad būtų galima glaudžiai bendradarbiauti Europos priežiūros institucijomis. Ir priežiūros asociacija yra glaudžiai susijusi su sisteminės rizikos valdyba. Man atrodo, kad bus labai svarbu užtikrinti, kad visa reikalinga informacija, kurią turi visi šios priemonės, šiai priemonė dirbantis veikėjai, ypač centriniai bankai, priežiūros institucijos, ir nacionaliniu lygiu taip pat čia prisidėtų. Patys centriniai bankai trokšta dalyvauti, kaip galima profesionaliau šiame darbe, kad būtų galima sustelkti ne į mikro priežiūrą. Būtent to ir siekiama, kad, kad E, būtent siekiame susitelkti į sisteminį aspektą. Kalbant apie e, duomenų rinkimą, žinoma, mes daug dirbame finansinio stabilumo srityje Europos centrinėme banke ir apskritai centriniuose bankuose. Tai yra labai svarbus mūsų darbas, kadangi centriniai bankai yra atsakingi už vidutinio ir ilgesnį laikotarpio e, tikslus, kainų stabilumą, finansinį stabilumą. Ir centriniai bankai yra nepriklausomi, todėl manoma, kad būtų tinkama jiems suteikti šią atsakomybę, susitelkti būtent į ties sisteminės rizikos klausimų, nepakeičiant jokios kitos institucijos a, e, užduočių. Taigi, mes labai daug, dar, daug darbuojamės ties visais praktiniais, konceptualiais aspektais. <clears throat> Visame pasaulyje ir Europoje reikia nuveikti daug, nes be viso to dar mes norime, kad mūsų bendroji rinka veiktų kaip galima geriau, tai yra labai e, geriau. E, kai kalbame apie rizikos valdybą, tai mes kalbame apie visas 27 valstybės narės. Europos centrinių bankų sistemoje pradedame procedūrą, kuri leistų pasinaudoti tomis esamomis žiniomis ir tais darbuotojais, kurie specializuojasi e, centrinėse bankose šioje srityje, visose 27 centrinėse bankose, užtikrinant, kad ne vien tik ECB su savo žiniomis ir darbuotojais e, dirbtų, bet visa Europos centrinio banko sistema dalyvautų sprendžiant šią užduotį. Aš žinau, kad parlamentas nuo pat pradžių taip pat e, labai norėjo dalyvauti šiame darbe. Ačiū toliau Silvi Gulard. Labą dieną, labai ačiū, kad atvykote. Norėčiau dar grįžti prie e, tikrinimos vizijos. Iš tiesų, ponas Karas sakė, kad mes turime būti ambicingi ir su tuo sutinku, mes turime būti ambicingi par parlamente. Kas buvo tas first best? E, jūsų atliekamame darbe ir kokie yra prioritetiniai elementai siekiant sustiprinti tas tikrinimo institucijas. Kaip jau sakėte, mums yra labai svarbu uh, žmonėms pasiūsti signalą, kad mes nesame tokiame business as usual ir mes norime suvaldyti e, riziką ir sukurti tokią sistemą, kuris suvaldytų riziką iš tiesų efektyviai. Ačiū, pirm... E, ponė. Aš pabandysiu rezumuoti tą first best, kaip galima paprasčiau. Ir dėl Centrinio Europos banko pasakyčiau, kad visuomet norėjome parodyti, kad centrinis bankas yra labai artimas, tačiau e, turi tiesioginę ir glaudžią sąsąją su mikro priežiūra. Mes tai dar prieš krizę valdytojų susirinkime sakėme, mūsų tokia būtent pozicija buvo kai mūsų teiravosi Lerozier komitetas, mes nurodėme, kad mes kaip Europos centrinis bankas galime atlikti arbitro funkciją bankams arba finansinėms institucijoms taikant mikro e, priežiūrą tiems bankams, kurie veikia kaip tarptautiniai bankai eurozonoje. Ne kaip Europos institucija, 27 Europos institucija, nes Lerozier, Dolerozier e, komisija ir e, taryba ir, ir Europos komisija tokios opcijos nepatvirtino. Antras first best mūsų pasirinktas buvo kaip galima daugiau atsakomybės Europos e, rinkoje. Čia viskas vyktų 27 valstybių lygyje, tai kas yra nuspręsta, neatitinka mūsų Festbest best centrinėme banke. Tačiau norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujant Švedijai iš tiesų buvo labai siekiama suartinti daugelį labai skirtingų pozicijų. Savaime suprantama, esu parlamente ir žinau, kad parlamentas turi raktą, tuo net nebejoju. Dėl to labai noriai atsakau į klausimą dėl First Best. Štai dėl, to mikro, dėl tos mikropriežiūros, ką norėjau pasakyti ir dėl. Atsakau, maniau atsakiau, ponė, jūsų klausimą. Kei, dėkoju, Kei, prašau. Ačiū. Pone Trišė, jeigu galėtumėte ir norėčiau, kad pakomentuotumėte euro stipresias pusės, lygnant su kitomis Europos valiutomis, ypatingai tokiose valstybėse, kurios eksportuoja į eurozoną. Ir klausimuose praeitą savaitę buvo kalbama, kad švediškasis modelis buvo labai sėkmingas dešimtajame dešimtmetyje, kai švedijos krona nuvertėjo ir po to dešimt metų jų ekonominis augimas buvo labai stiprus, sąlygotas eksporto sustiprėjimo ir galbūt ir dabar būtų galima pasinaudoti eksporto galimybėmis ir gal galėtumėte pakomentuoti euro stipresias pusės ir augimo strategijas įmanomas. Ačiū, ponė. Manau, kad jūs paliečiate du klausimus. Pirmasis yra euras lyginant su kitomis E, svarbiausiamis e, sviruojančiomis valiutomis ir vidaus rinkos funkcionavimas 27 valstybėse narėse, kur yra įvairių valiutų. Na ir kalbant apie euro, eurą kaip vieną pagrindinių valiutų, jos poziciją. Ir mano manimu labai svarbu yra tai, kad JAV valdžios institucijos dažnai kartoja, kad stiprus JAV doleris yra privalumas Junktinėms Amerikos valstijoms. Ir aišku, tai yra ir JAV partnerių privalumas, kur ši valiuta yra labai aktuali ir svarbi. Tai yra, aišku, svarbu taip pat ir visos pasaulio ekonomikos stabilumui ir stiprumui. Na ir euras vienas didžiausių sviruojančių valiutų. Turėčiau pabrėžti, kad lyginant su tomis valiutomis, kurios nesviruoja pasauliniu mastu, ypatingai valiutos, kurios e, egzistuoja besivystančiose ekonomikose, uh, sparčiai besivystančios ekonomikos, ypatingai Azijoje, kur matyt situacija nėra pakankamai gerai vertinta dėl įvairių priežasčių, dėl vyriausybės intervencinių priemonių. Dėl to tų valiutų toks laipsniškas augimas dolerio ir eurų brangimas e, dolerių ir eurų atžvilgių irgi yra aktualu ir svarbu užtikrinant pasaulinį klėstėjimą ir stabilumą. Na, o vieningoje rinkoje, kaip žinote, sutartyje teigiama, kad valiutų kursų santykis yra visų mūsų bendras interesas. Dėl to svarbu, kad ne viena valstybė netvirtintų, kad jie džiaugiasi turintys valiutą, kuri yra labai silpnoje pozicijoje lyginant su kitomis 27 valstybių valiutomis. Aišku, situacija nėra lengva, bet reikia kažkaip su ja susitvarkyti ir ne viena valstybė nebando iš to pasipelnyti ir ištraukti naudos iš tokios politikos. Žinau, bent jau kiek žinau, tokia politika nėra taikoma ir nebuvo taikoma ir Švedijoje. Dėkoju. Next... Ačiū, toliau Filip Amber. Ačiū, pirmininkė. Tęsiu angliškai, o jūs irgi tęskite toliau taip panašiai. Dalykai, kurie mums e, rūpi ir apie ką norėtume išgirsti iš jūsų, yra tai, kas minima presoje, tai yra kvazi fiskalinis vaidmuo, kurį, kurio ėmėsi ECB. Ir tai, kad bankas priima kaip įkaitą įvairiausias priemonės, įskaitant turtų užtikrintus vertybinius popierius, mes nesprantame, kaip jos, jūs vertinate, jos yra svarbu vertinti, nes tuomet galima būtų suprasti, kokiu mastu, kurie bankai kai kreipiasi į, juos, į jūs su tokiamis e, e, su tais vertybiniais popieriais, iš tikrųjų iškraipo rinką. Be to gali, būti, gali kilti klausimas, ar tai vis dar yra atitinka ECB mandatą. Tai būtų pirmasis klausimas. Antrasis, e, į kurį taip pat, ko gero, sunku atsakyti. Jūsų vertinimu, kokio masto yra ES e, finansinių institucijų rizika, kad jos patirs daugiau nuostolių dešimtaisiais metais. E, įvairių skaičių patikėme - pusė trilijono, trilijonas. Ką Jūs manote apie tai? Labai ačiū. Dėl pirmojo klausimo. Kaip žinote, iki krizės Mums tai yra 2007 metų rūpjūčio mėno. Įkaito sistema buvo atviresnė negu kitų centrinių bankų ir mes kaip garantiją prieimėme ne tik e, viešosios vertybinius popierius, bet ir privačių institucijų vertybinius popierius. Kaip žinote, kitoje Atlantoje pusėje įvyko didelių pokyčių, kaip žvelgti į įkaitą ir jie dėl krizės nusprendė taip pat priimti privačių bendrovių vertybinius popierius. Tai, kad mes priimame turtų pagristus vertybinius popierius ir privačias paskolas nuo pat pradžių, atitiko tai, ką mes nusprendėme iš pačių pradžių įvedant eurą. Nebūt, būtent ne dėl krizės. Krizės metu mes išplėtėme e, įkaitos sistemą, bet taip pat sakėme, kad mes taip pat e, sekame riziką labai atidžiai ir pastaruoju metu tikriausiai matėte, kad mes priemėme sprendimų, kuriuos pateisino būtent tas faktas, kad mes norėjome išvengti prisijimti nereikalingą riziką. dėl to, kaip mes vertiname tokius vertybinius popierius. Na, tai mes turime savo būdus, kaip mes sistemoje tai darome, tai daro pati sistema. E, taip, kaip aš manau, yra tinkama, bet bet kuriuo metu mes galime pagerinti šį procesą, jeigu manome, kad tai reikia padaryti. Tai mes pademonstravome visiškai neseniai, nes pastarą meto NATO patobulinimas įvyko vos prieš kelias dienas. Kai dėl bankų nuostolių rizikos eurozonoje. kad ateityje reikės nurašyti turtą ar kažkas tokio. Šiuo metu reikėtų pasakyti, kad mes turime būti labai atsargus ir išvalgus, nes skaičiai, kurie E, svarstomi, skelbiami, jie keičiasi, e, TVF taip pat e, šių užsijimų ir TVF jau taip pat sumažino savo vertę įverčių dydį. Tačiau lab, tai yra labai sunku, nes bankų situacijos yra skirtingos. Kai kurie bankai yra labai geroje padėtyje ir labai atsargus, o kiti ne. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad šiuo metu kai aš kalbu apie eurozoną, ankstesni, ankstesnis blogas turtas jau nebėra svarbiausia problema. Galbūt viešoje nuomonėje ar spaudos straipsniuose dar e, minima, kad čia yra svarbiausia problema. Tai nėra svarbiausia problema. Svarbiausia problema, kaip jau minėta, yra tai, kad įvyko stiprus didelis nuosmukis. Skaičiai jau dabar juodi, tačiau yra tam tikrų e, na, atsilikimų, yra kredito, kurį reikės nurašyti ir reikia na, e, sudaryti tinkamus rezervus. Tačiau jeigu kalbėsime apie bendrą bankinę sistemą, tuo tie atidėjiniai, kurie jau buvo padaryti ar bus padaryti, ir pelnas, kurio tikimasi gauti per ateinančius kelias metus, tarkime iki kitų metų pabaigos, atitiktų tuos nurašymus, kurie yra tikėtini dėl uždėlsimo atsiradusio dėl ekonominio nuosmukio. Ačiū. Toliau Nikolas Šuntis. Ačiū, pirmininkė. Pane Trišė, UM funkcionavimas ir eurozona nenumato paskutinios minutės kreditų tokiai šaliai, kuris patiria problemų arba e, turi daug spekulacijos atvejų. Kai šalis nepriklauso eurozonui arba ES, tai tada ta šalis gali kreiptis arba į Tarptautinį valiutos fondą arba išleisti naują valiutą. Tačiau, kai šalis nepriklauso ES arba eurozonai, tai tada yra tam tikras kreditų mechanizmas. O tokioje šalyje kaip Graikija, kuri priklauso ES ir eurozonai, nėra numatyta kreditų mechanizmo iš E, Europos centrinio banko pusės. Tai kas vyksta? Komerciniai bankai skolinasi iš ECB e 1 procento palūkanos, tada e, valstybei už 4 procentus skolina, tuo tarpu, kai tai yra be, rizik, e, be rizikinės operacijos. E, iš to išlošia e, E, komerciniai bankai, o e, pralošia ekonomika, kuri tiesiogiai į ECB kreiptis negali. Tai kaip tokią problemą išspręsti, kadangi jau kalbėjote apie Graikiją, pana Trišė, kai kalbėjote apie savo numatomus sprendimus, galbūt tarp tokių sprendimų ir čia numatyta kas nors? Pirmiausia, turiu pasakyti, kad neatsitiktinai eurozonos valstybės negali gauti išskirtinių priemonių, negali joms būti taikomas išskirtinės priemonės, tartutinio valiutos fondo arba mokėjimų pagalbos priemonių, kurias skiria pati Europos Sąjunga. Tie, kurie priklauso eurozonai, pas juos einamosios sąskaitos deficitas yra automatiškai finansuojamas jau vien dėl to, kad jie priklauso eurozonai. Taigi tai yra jau savaime didžiulė pagalba, kuri yra skiriama dėl to, kad priklausai tai zonai. Na ir tai savaime yra didžiulė, milžiniška pagalba, kuri yra numatyta paties buvimo eurozonoje. Bet aišku, dar viskas priklauso ir nuo solidarumo, kadangi visos valstybės priklauso tai pačiai zonai ir susiduria su panašiomis problemomis, ką matėme pastaruoju metu. Na, o kalbant apie tas priemonės, kurių reikia imtis, turiu pasakyti, kad viskas priklauso nuo situacijos. Situacijos priemonės diktuoja situaciją. Ir jeigu viena valstybė Ir jeigu pagalba nėra skiriama vienai valstybei konkrečiai, o jūs uždavėte vienos valstybės klausimą apie vieną valstybę, aš kalbu apie visas valstybės bei išimties, taigi labai svarbu nuraminti žmonės, įmonės ir finansinės ir nefinansinės prie, įmonės, kad jūs turite uh, tvarę viešųjų finansų politiką, nes jeigu taip nėra, tuomet prarasite pasitikėjimą tiek e, namų ūkiuose, tiek e, įmonėse. Ir kaip jūs atsigausite, jeigu jumis nepasitikė nei žmonės, nei įmonės. Taip pat, aišku, yra ir refinansavimo, išdo refinansavimo kaina. Jeigu trūksta pasitikėjimo dėl to, kad nėra patikimos vidutinės ilgalaikės trukmės strategijos, nėra tvarios strategijos fiskalinėje politikoje, tuomet kaip būtų įmanoma sumažinti tą sklaidą, kai na, rinka nėra patikima, tuomet susidurėte su didžiuliais sunkumais dėl to, kad valstybės refinansavimas yra, pati, yra didžiulė pro, problema pati savaime. Ir jūs labai teisingai pasakėte, kad išdas matyt yra pats geriausias laiduotojas. Visose valstybėse išdas yra na, pati, pats tvirčiausias parašas, netgi jeigu ir ten yra pro, problemų ir jeigu tai yra pats stipriausias parašas, tuomet kitos visos institucijos irgi turi save refinansuoti ir gauti kreditus aukštesnę, didesnę kainą. Taigi dėl, tai yra labai stipri, svarbi priežastis, dėl kurios reikia imtis sprendimų ir susigražinti pasitikėjimą per ilgesnį ar vidutinės trukmės laikotarpį. Dėkoju Hans Peter Martin. Ja, danke. Sie haben sicherlich derzeit einen der verantwortungsvollsten. Ačiū. Jūs dabar patį įdomiausią, vieną iš pačių įdomiausių ir e, didžiausios atsakomybės reikalaujančių pasaulio postų dabar užimsite. E, Graikiją laikote pavojinga valstybė, kodėl? Ar galite savo žodžius pailiustruoti? Kita vertus, ar galima numatyti panašią situaciją Argentinoje? Ir dar gal kažkuriuo momentu reikės kažkokią šalį palikti nuo šalyje eurozonoje zonos. Kai jūs kalbate apie įstatymų iniciatyvas dėl e, siekiant kovoti su šešėlinė ekonomika, ar manote, kad to užtenka? jūsų veiklos pradžioje. Ar jūs pritarėte tiems, kurie sako, kad jūsų strategija, kurią numatote pritaikyti ECB, turėtų būti paremta 442 milijardais eurų never... Dėl pirmojo klausimo. Niekuomet savo, na, ne, ne, niekart ne, neminėjau įžanginėme žodėje Graikijos. Klausimo susilaukiau apie šią ša, šalį, bet nieko apie ją nekalbėjau. Islandija, Graikija buvo e, dvi šalis paminėtos atsaky, klausime, aš atsakymė jas ir paminėjau. Bet savo kalboje niekuomet neminėjau Argentinos. Na, o Atsakydamas į klausimą dėl Graikijos, aš pasakiau, kad mano pastabos aktualios kiekvienai valstybei. Akivaizdu, kad šiuo konkrečiu atveju, kaip ir Beirut, ir kitų valstybių atveju, situacija yra labai ypatinga. Airijos atveju labai griežtų sprendimų ėmėsi pati, pati vyriausybė ir teisingai padarė, nes vėlgi dėl sudėtingos susiklošysios situacijos. Na ir tuo pat metu labai drąsūs ir būtini sprendimai turėtų būti e, padaryti ir Graikijos. Bet pastabos, kaip minėjau, yra e, aktualios visoms valstybėms. Ir tiesa, kad na, situacija šiek tiek sviruoja vieno, vienose kitose valstybėse, tačiau jeigu pažvelgtumėme į strategiją per vidutinės ilgesnės, laiko, ilgesnės perspektyvos laikotarpį, labai svarbu e, skatinti augimą, atsigavimą. Na, o dėl antrojo klausimo, dėl šešėlinių bankų, turiu pasakyti, kad mes pasauliniu europiniu ir Bazelio komiteto lygmenimis bandome vengti tokios situacijos, kai vėl įsiveltumėme į tų, į tų šešėlinių bankų operacijas. Šešėliniai bankai buvo vienas e, tokių e, elementų, kurie ir išprovokavo šią krizę. Ir mes tengiamės išvengti tokios anomalijos didelę rizikos dalį, kuri tenka finansinėms institucijoms, kaip ir atidėti į šalį dėl to, kad na, nėra pakankamai su, suprantama, e, ką reiškia realiai ši situacija. Na, o dėl tų sprendimų, kurių ėmėmės, turiu pripažinti, kad Centrinis bankas ir eurosistema, Europinė eurozonos komanda. Kaip ir visi kiti pasaulio centriniai bankai ir dukterinė įmonė JAF, dukterinė institucija JAF, atitinkama institucija JAF, mes e, irgi taip sureagavome, kad e, būtų galima na, išprovokuoti pasitikėjimą, drąsiai priimti sprendimus bet kad neprarastumėme pagrindinio, pagrindinės rodiklės mūsų kompase, kad ištikrintumėme stabilumą ir taip pat e, patenkintumėme lūkesčius dėl, dėl infliacijos. Ir pasididžiuodamas galiu pasakyti, kad mums pavyko iš, išsaugoti, išlaikyti infliacijos lūkesčių uh, stabilumą, būtent, kad infliacija neviršytų 2 procentų. Ir dabar, einant tai vienerių metų operacijai į pabaigą, mes bandome sureaguoti į aplinkybės ir išsaugoti patikimumą, kas yra labai svarbu, sutartyje tai yra, apie tai yra kalbama ir mūsų piliečiai iš mūsų to tikisi, bet taip pat tai yra į, į, įmanomas būdas užtikrinti tvarų augimą, klėstėjimą ir tai mums padeda krizių atvejais, iške, užkertant kelią defliacinės rizikos materializacijai, kas yra svarbu krizės momentu, e, ypatingai tuo laikotarpiu, kai bankrutavo Lehman Brothers. pirmininkė. Dabar e, Slavomir Nitras. Norėčiau paprašyti parlamentarų neužduoti trijų klausimų, nes sunku juos atsakyti per tris minutės, nes juk galiausiai kitiems ne, negalėsime suteikti žodžio. Taigi, prašau kolegų neužduoti daugiau klausimų. Aš neužduosiu tų klausimų, į kuriuos jau buvo atsakyta, nors visuomet kyla naujų klausimų. Aš norėjau e, pirmininko paklausti, kaip jis vertina prie, planuojamo priežiūros institucijų gyvavimo laikotarpį. Nėra bendros institucijos ES, įvairiose valstybėse egzistuoja skirtingos priežiūros institucijos, kai kur yra vietinės institucijos, kai kur e, rinkose dominuoja tarptautinės institucijos. Ar jums su manimu nekyla grėsmė finansiniai priežiūrai, ypatingai per pirmąjį funkcionavimo etapą, jeigu bankų priežiūroje vyks e, tarpininkavimo operacijos, ar tai nestabilizuos e, vietos rinkų, ypatingai tų rinkų, kurios, kuriuose dominuoja tos finansinės institucijos, kurių būstinės yra už tos valstybės ribų. Dėkoju. Thank you. Thank you very... Labai ačiū už klausimą. Pirma pastaba. Man atrodo, kad kai vertiname realią situaciją visose ne eurozonos valstybėse, valstybėse narėse, pats faktas, kad kai kuriais atvejais, kaip ir jūsų minimame klausime. Didelę dalį bankinio sektoriaus sudaro užsienio institucijos. Tai suvaidino vaidmenį, kuris buvo stabilizuojantis, nes tie bankai turėjo pajėgumų, turėjo galimybių gauti likvidumą iš savo grupės Turiu pasakyti, mes patys e, su intensyvėjus kriziai pradėjome taikyti išskirtinės nestandartinės priemonės, kaip jau minėjau. Mes pasakėme Eurozonos bankams, jeigu jūs turite dukterinių įmonių vidurio ir rytų Europoje, turite ir toliau teikti likvidumą joms. Mes teikiame likvidumą ir stabilumą bankiniam sektoriui apskritai turėdami galvoje, kad jūs esate atsakingi savo grupėje, taip pat už institucijas vidurio ir rytų Europoje. Tai buvo dalis mūsų signalo tuo metu. Mes ir toliau taip jiems sakome. Na, o kai dėl naujų priežiūros institucijų poveikio ir dėl laiko, viskas priklausys nuo parlamento sprendimų, dėl poveikio, kurį tokia institucija galėtų turėti. Aš, na, nebijau to, ką jūs sakote. Man atrodo, kad pasiūlymai yra tinkamai subalansuoti. Aš nemanau, kad reikėtų baimintis neteisingo, nesažiningo tokios institucijos veikimo jeigu atsirastų konkrečių problemų jūsų šalyje. Ponas Langenas. Ja, vielen Dank, äh, Herr Präsident. Ich möchte zuerst einmal äh, unterstreichen, dass die Europäische Zentralbank in dieser Finanzmarktkrise. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ECB elgėsi labai ramiai finansinės krizės metu ir stabilizavimo procesas taip pat pasiremė Europos centrinio banko dėl sisteminės rizikos. Finansų rinka auga, išaugo labai smarkiai nuo 3 iki 11 kartų nuo 2000 iki 2007 metų. Ar manote, kad finansų rinka turėtų vėl susitraukti iki tokio dydžio, kokio jį buvo 2000 metais? Ką Jūs manote apie amerikiečių pasiūlymus apie tai, kad reikėtų atskirti nuosavybę kai bankų sektorėje. Kai kurie bankai tapo dideli ir rizika padidėjo. Jeigu kalbame apie sisteminę riziką, tuomet tai ar neturime siekti aiškesnių balansų, nes dalį problemų galima susijęti su tuo, kad kai kurios rizikos nesispindėjo balansuose, o tai, kad kai kurie bankai nepasitikė kitais ir gauna daug likvidumo iš centrinio banko, nieko nepakeitė. Kaip Jūs vertinate šią situaciją? Ačiū už klausimą. Labai ačiū už pirmąją pastabą. Dėl rizikos, sisteminės rizikos ir sisteminės rizikos valdybos. Jūs klausėte, ar finansų rinkos susitraukimas ar institucijų bankinio sektoriaus sumažėjimas yra, yra reikalingas. Aš neatsakyčiau labai paprastai. Manau, kad reikia į viską žvelgti įvairiais aspektais ir rizikos valdyba ir turėtų į tai žvelgti iš sisteminio stabilumo taško, atsižvelgiant į šią baisę patirtį. Ir tam reikia pagalvoti visus intriguojančius reiškinius. Atkartodamas tai, ką jūs ką tik sakėte, turiu pakartoti, pakartoti kad tai kai matome, kad nuo 2000 iki 2007 metų ne, neišpirktų finansinių, antrinių finansinių priemonių apimtis padidėjo septynis kartus per septynis ar aštuonerius metus. Iš tikrųjų, intriguojantis e, reiškinys. Koks reiškinys gali būti šios transformacijos šaltinis, reikia klausti užduoti šitą klausimą. Neskau, kad iš karto turime daryti išvadą, kad tai yra visiškai nenormalu, kad viska, vis tai yra per greita revoliucija ir kuriame turime jai pasipriešinti. Klausimas yra, e, turi būti keliamas sistemiškai. Ir aš manau, kad būtent tokį klausimą reikia kelti Europos lygių, Junktinėse valstijose ir Taip pat e, pasaulinių finansų mastu per tinkamą dialogą tarp įvairių institucijų. Institucijoms, e, kurios turi daug skolino kapitalo, jų kapitalas padidėjo šešis kartus per šį laikotarpį. Tai taip pat e, reikalauja suprasti, kas, kas vyksta ir ar tai yra ar ne, ar nėra veiksnys turintis įtakos stabilumui ar nestabilumui. Taigi turime užduoti tokį klausimą. Tačiau vėlgi turime vengti per greitai stengdamėsi atsakyti. Šį klausimą reikia vertinti labai atsargiai, sistemingai ir profesionaliai. Kai dėl pačių institucijų, jūs minėjote, kad kai kurios iš jų vis didėja, Vėlgi tai reikia vertinti labai atidžiai. Paprastas sakymas, kad tokia institucija yra per didelė ir kad nereikėtų e, leisti tokių institucijų, kurios ryšėja tam tikras dimensijas, būtų per paprastas. Tai yra per daug susiję su būtinumu atlikti tolesnę analizę. E, labai sistemingą profesinę analizę. Aš įsivaizduoju, kad mes turime visų pirma, žinoma, vertinti didelės susijusias institucijas tam, kad galėtume išanalizuoti jų keliamą sisteminę riziką ir, jei būtina, sustiprinti priežiūrą, nes jos turi internalizuoti tą faktą, kad jos kelia sisteminę riziką. Ir antra, jeigu nepaisant tų prevencinių e, riziką ribojančių normatyvų, jeigu jos vis tiek žlugtų, tuomet reikėtų tobulinti teisinę aplinką tokioms didelėms susijusioms institucijoms, kad būtų galima minimizuoti pavojų sistemai. Ir tam reikia daug darbo. Ir aišku, mes nuolat dirbti stiprindami pačią sistemą, nes bet kurios institucijos sisteminės poveikis taip pat priklauso ir nuo pačios sistemos tvirtumo. Um, Iliana Ivanova. Iliana Ivanova. Ačiū ponė Triši, kad atvykote, turiu du klausimus. Pirmasis susijęs su išeimo strategija ir ta raudonaja vėliava, apie kurią jūs kalbėjote, fiskalinius imbalansus. Uh, turintomenė, kad daug valstybių susiduria su didžiulėmis skolomis ir augančiais biudžeto deficitais. Kaip jūsų manimų tas papildomas likvidumas galėtų papildomo likvidumo panaikinimas joms galėtų kokį, kokį poveikį padaryti. Ir ypatingai tose valstybėse, kur įsiskolinimai yra didžiuliai ir neįmanoma remti likvidumo palankesnėmis anksčiau taikomomis sąlygomis, kas nutiks su tomis valstybėmis. Ir kitas klausimas dėl tų valstybių, kurios nepriklauso eurozonai. Aš manau, kad labai svarbu, kad eurozonos valstybės ECB ir komisija paragintų ekonominės pinigų integracijos politiką, eurozonos plėtrą, ypatingai atsižvelgiant į ekonominę finansinę krizę. Na ir mano klausimas būtų štai koks. Kaip Europos centrinis bankas galėtų paremti ne eurozonos valstybių pastangas įsilieti į eurozoną, ypatingai tais atvejais, kai mes įrodėme, kad mūsų fiskalinė disciplina drausmė yra gera, kad toms valstybėms būtų parodyta, jog jos žengia teisinga linkme. Dėkoju. Ačiū. Atsakydamas į pirmąjį klausimą pasakysiu, kad Europos centrinis bankas tvirtai mano, jog labai svarbu užtikrinti tvarę fiskalinės politikos strategiją per vidutinę, vidutinį ir ilgesnės trukmės laikotarpį. Ir aš labai džiaugiuosi, matydamas, kad tai nuomoniai pritarė ir Ekofinas. Ir kaip žinote, daug sprendimų buvo priimta pastarame Ekofino posėdyje, būtent sprendimų, kur, kur, kurie eina šią linkmę. Ir komisijos, tai yra komisijos vaidmuo, aišku, jis nėra lengvas. Uh, bet tą vaidmenį komisija atliko puikiai, esant labai sudėtingoms aplinkybėms. Ir mes labai remiame tas rytis, kurias, kuriuose komisija priemė sprendimus kaip vykdomosios valdžios atstovas ir mes prašome, kad būtų ir praktikoje pritaikomi tie sprendimai ir kad atitinkami sprendimai būtų priimami ir ateinančios, ateina, per ateinančias savaitės. Dėl eurozonos plėtros norėčiau pasakyti, kad mūsų vertinimu tai yra labai svarbu. Aišku, tam reikalinga tenkinti konvergencijos reikalavimus, kaip yra minima sutartyje. Ir manau, kad visos vyriausybės mums pritarė, kad svarbu yra laikytis sutarties nuostatų, jų nepažeidžiant. Ir visuomet pabrėžiu, kad svarbu, labai svarbu toms valstybėms, kurios bando įsilieti į eurozoną, kad jos būtų visiškai pasirengusios savo pačių labui, savo pačių klėstėjimo labui, nes jeigu jos nėra pasirengusios, tuomet joms teks susidurti su sunkumais jau eurozonos viduje. Ir tai aišku yra svarbu ir eurozonai, kad eurozona galėtų ir toliau būti patikima, kad tas patikimumas būtų išsaugotas, kaip kad buvo žadama visiems eurozonos gyventojams. Taigi, būtent taip mes vertiname situaciją. Dėkoju e, Ole Liutvingson, socialistų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Triši už tai, kad atvyko šiandieną ir atsako į mūsų klausimus. Kaip visi žinome, nedarbo lygis yra didžiulis visoje Europoje, užimtumo lygis smarkiai yra sumažėjęs, darbo lygis ir dabar girdime, kad e, dar užimtumo lygis gali išaukti kitais metais kai, kai, kuries, kai kuriuose ūkio sektoriuose tokios prognozijas yra. Deja, nedarbas gilėja ir dažniausiai nukenčia tie, kurie dirba nestabiliose situacijose, kurie neturi pakankamai išsilavinimo įgūdžių. E, kyla pavojus, kad nedarbo lygis ir toliau bus aukštas. Ką Centrinis bankas mano apie galimybės sumažinti nedarbo lygį, kokios, o kokiu ekonomik, kokios politikos priemonių būtų galima imtis mokymo srityje, ką kaip Europos Centrinis bankas vertina šią situaciją. Esate visiškai teisus einamuoju momentu susidurėme su didžiuliais sunkumais, tai yra nuosmukio padariniai. Tas ekonominis nuosmukis sukūrė daug nedarbo potencialo ir matome, kad nedarbo lygis auga, nors lyg jau grįžtame į geresnę situaciją ir tie na, juodieji skaičiai, neoficialiai skaičiai galbūt neleidžia mums e, kovoti su nuosmukio užsitęsusiais tokiais e, padariniais ir aišku tai kenkia pasitikėjimui. Dėl šios priežasties mes reikalaujame, kad būtų imtasi visų priemonių, kurios galėtų pagerinti pasitikėjimą e, ne tik eurozonoje, bet ir visoje Europoje, kad būtų gal, galima gauti daugiau naudos iš to, tos, iš tos padidė, iš to padidėjusio pasitikėjimo, patikimumo. Dėl užimtumo mes manome, kad struktūrinės reformos dėl kurių apsisprendė Europoje vykdomoji valdžia, leis sukurti tokią ekonomiką, kuri būtų dinamiškesnė, aktyvesnė ir daugiau orientuota į darbo vietų kūrimą. Tas pasakytina apie visą Lisabonos darbo atvarkę, dėl kurios buvo apsispręsta vyriausybių. Mes manome, kad Lisabonos darbo atvarkėje struktūrinėse reformose mokymo, švietimo reforma yra nepaprastai svarbi. Mes esame žiniomis grindžiama ekonomika, tokia tapsime dar aktyviau ir pasauliniu mastu, europiniu mastu vis daugiau dėmesio skiriama žinioms, geriam, geram išsilavinimui, mokymui, švietimui. Taigi panašu, kad vis labiau būsime susitelkę ties pridėtinę vertę, technologinę pažangą, paslaugų, prekių parduodamumu ir tam tai sričiai reikia skirti pakankamai dėmesio ir taip pat tikime, kad įvairiose valstybėse, konkrečiai aš kalbu apie konkrečias struktūrinės reformas ir darbo rinkoje, jos bus labai svarbios tam, kad galėtumėme užtikrinti darbo vietų augimą. Peter. Peter Simon. Uns Gedanken machen über die Bekämpfung der aktuellen Krise. Pirmininkė, mes mastome apie krizę, galvojame, kaip su ją kovoti, kaip išvengti kitų krizių. Ir ne mes vieni. Ir kiti galvoja, ką daryti, jeigu kiltų nauja krizė. Ir ką daryti, jeigu griūtų institucijos pagrįsto sistema. Akermanas banko, Vokietijos banko e, valdytojas prieš keletą savaičių pateikė pasiūlymą sukurti fondą, į kurį e, investuotų privatus institutai, bankai, o taip pat ir privatų žmonės ir tuos pinigus panaudotų tam atveju, jeigu vėl kažkas sušlubuotų. Toks pareiškimas viešosios nuomonės, viešąją nuomonę Vokietijoje šiek tiek sukiršino. Vokietijos bankas Deutsche Bank šiandieną ir taip gauna labai didelių pelnų ir dabar jeigu pradeda kažką tai, abe, kažkuo tai abejoti, tai visa, visa visuomeniai labai negerai toks imidžas. Visų pirma, reikia padaryti visą sistemą atsparesnę ir ta prasme tai, ką mes darome bankų priežiūros srityje, reiškia, jog kad e, mes turime įvertinti ir dabartinę sudėtingą situaciją, tačiau 2012 metais mes manome, kad kapitalo reikalavimai finansų institucijoms turės būti didesni negu dabar tam, kad kiekviena institucija būtų atsparesnė ir pati sistema tuomet būtų atsparesnė. Taigi, tam tikrą prasme ta idėja, kad gerais laikais atidėti lėšų, kurios būtų būtinos sunkumų laikais, tai yra idėja labai natūrali. Mes taip pat numatome taikyti tam tikras priešciklinės priemonės, kurios leistų pagal Bazelio 2 sistemą atidėti sisteminių lygių kiekvienoje institucijoje tai tokias lėšas, kokios būtų tinkamos ir leistų susidoroti su sunkumais ateityje. Prašyti vyriausybių iš anksto atidėti lėšų, kurios būtų būtinos, jeigu kiltų naujų tokio pabudžio problemų, yra klausimas parlamentams. Kaip sakiau, aš šiuo metu manau, kaip, kad labai netikėtina, kad mokesčių mokėtojai du kartus sutiktų rizikuoti ar padengti tas rizikas, kurias sutiko padengti šioje krizėje. Nemanau, kad būtų tai iš tikrųjų šiuo metu nu, tinkamas kelias. Pirmiausia, pačią sistemą turime padaryti atsparesnę prieš prašant mokesčių mokėtojus dar daugiau pinigų sumokėti. Bet vėlgi pamatysime, ar atlikus viską, kas mūsų nuomonė yra būtina, kad privatus sektorius būtų atsparesnis ir netoks trapus. Ar dar bus atveju, kai mokesčių mokėtojai vėl turės įsikišti? Aš to visiškai neturėčiau atmesti asmeniškai, tačiau aš nemanau, kad tai būtų teisingas požiūris į problemą dabar. Toliau, Ramonas. Ačiū, ponia pirminkė. Pone Trišė, Eurozonoje yra šalių, kurios pradeda aukti, kai kurios, kaip Ispanija, dėl reformų trūkumo dar kelius mėnesius ar metus patirs nuosmukį. Pavyzdžiui, Prancūzijoje skolimas namų ūkiams didėja, o pavyzdžiui, Ispanijoje būsto rinka e, vis dar yra apsnūdusi. Ir gali būti, išsiskyrus plėtojimosi keliams, bendra eurozona gali būti netinkama ir bendra pinigų politika būtų nenaudinga ar žalinga. Pavyzdžiui, kai kuriuose ES šalise, e, Vokietijoje, Prancūzijoje infliacija e, tampa pozityvi, o kai kitose, Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje vis dar patiriama defliacija. Todėl bendra pinigų politika yra žalinga ypač dėl to, kad Prancūzijos ir Vokietijos ekonomikos turi didelį svorį, todėl e, bendra pinigų politika yra per daug ribojanti kitoms šalims ir tai sukelia defliaciją. Ar ECB bando spręsti šį klausimą, ar ir toliau bus taikoma tokia bendra vidutinė pinigų politika kaip ir iki šiol? Ir dar vienas klausimas dėl skaidrumo Manau, kad skaidrumas didina nepriklausomybę ir yra tam tikras e, būtinumas būti skaidriems ir nepriklausomams. Todėl ECB turėtų skelbti savo posėdžių protokolus, kaip daro Europos federalinių bankų sistema, Anglijos bankas ar Japonijos bankas. Nebūtinai, aišku, turite kalbėti apie nacionalistinės skaidrumo interpretacijas. Ši krizė padidino mūsų supratimą, kad mes visi plaukėme vienu laivu. Ačiū. Uh, uh, Labai ačiū už klausimus. Pirmasis pastebėjimas. Esame bendroje pinigų sąjungoje Tai yra atsakymas ir jums, ir kolegos, kurie klausė apie tai, kaip įsijungti į eurozoną. Įstojimas į eurozoną reiškia, kad jūs suprantate, kad esate bendros valiutos zonoje. Pats euras yra bendras. Taip ir jis yra vertinamas ir iš Azijos, ir iš Amerikos. Nėra vieno euro Ispanijai, kito euro kit, kitoms šalims. Yra e, tik vienas euro patikimumas, viena palūkanų norma, vienas keitimo kursas. Žinoma, yra institucija, kuri yra atsakinga už euro patikimumą, už bendrą kainų stabilumą eurozonoje apskritai, už 330 milijonų žmonių 16 šalių tokio dydžio kaip ir Junktinės Amerikos valstijos. Niekas nemano, kad Junktinės valstijos kuria savo pinigų politiką Kalifornijai, Massachusettsui ar Floridai ar Vajomingo valstijai. Pinigų politika Junktinėse valstijose yra skirta visa, visa, visoms Junktinėms valstijams. O mes kuriame uh, Pinigų politika eurozonai. Tai yra maždaug vienodo dydžio zonos. Tai yra labai svarbu. Žinoma, pinigų politika yra skirta 330 milijonų žmonių e, e, stabilumui ir klėstėjimui, tačiau yra ir nacionaliniai sprendimai susiję su išdo politika, su e, darbo vieneto kaštų dydžių, nacionaliniai sprendimai susiję su struktūrinėmis reformomis ir mastas to, ką galima padaryti nacionaliniai per nacionalinius kanalus yra didžiulis. Aš prašau suprasti, kad tai, kas yra nacionalinėse rankose, yra labai svarbu. Turime fiskalinės politikos priežiūrą iš e, kolegų pusės, taip pat konkurencijos rodiklių evoliucija, skaitant darbo vieneto kaštų rodiklius ir taip pat, aišku, struktūrinę politiką. Dėl skaidrumo turiu pasakyti, kad mes buvo pirmasis e, pasaulio centrinis bankas, kuris realiu laiku skelbėme įžanginį pranešimą, kuris apima 5-7 puslapius, kur detaliai paaiškinama, e, kokie valdy, e, tarybos buvo argumentai priimant sprendimus. To ne, tai neegzistavo iki ECB sukūrimo. Mes pakeitėme tai, kaip žvelgiama į skaidrumą, kai mes susikūrėme mes buvome pirmasis centrinis bankas, kuris pradėjo renkti spaudos konferencijas iš karto po e, valdomosios tarybos posėdžio. Tai pradėjo tai daryti mano pirmtakas Vim Duisenbergas ir tai yra būdas, kaip galima skaidriau reaguoti, atsakyti į klausimus e, realiu laiku, iš karto po sprendimo prieimimo. Penkių ar septynių puslapių paaiškinimai, kodėl mes priimame tokius sprendimus, kam, kokia yra mūsų diagnozė ir spaudos konferencija iš karto po to mūsų manimų yra geras dalykas. Mūsų manimų nebūtų tinkama paminėti, kas kaip balsavo. Kai balsuojama, mes manome, kad, kad tinkama elgtis būtent taip, kadangi yra 16 narių ir kiekvienas valdančiosios tarybos narys turi apginti kolegišką sprendimą, būtent e, valdytojų tarybos sprendimą. Ačiū toliau Danuta Hübner. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Centrinio banko pirmininkė, man išėjimo e, strategija yra suderinti politikos žingsniai, kurie leis mums atsisakyti netvarių monetarinių, biudžetinių, finansinio sektoriaus politikų. Aišku, tai yra susiję ir su poreikiu veiksmingai, e, veiks, veiksmingai koordinuoti ir turėti atitinkamus mechanizmus. Na ir aš norėčiau tą išeimo politiką įvertinti šiek tiek kitaip nei kolegos. Mes žinome, kad krizė turi poveikio, skirtingo poveikio valstybėms narėms, vienos atsigavo greičiau nei kitos ir dėl šios priežasties reikalingas diferencijuotas fiskalinio išėjimo planas. Tačiau kiekvienos valstybės narės atveju, manau, labai svarbu po to, po fiskalinio išėjimo taikyti monetarinį išėjimą, kad nepatektumėme į spastus ir viešų, valstybės skolų e, išmokėjimas nebūtų uh, susijęs su padidėjusiomis palūkanos normomis. Ir aš norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate atsėti tas įvairias e, priemonės ir tą daryti taip, kad tai netrodytų kaip pasirengimas palūkanų normų didinimui. Nes jeigu palūkanų normos ne, ne, padidės, tuomet atsigavimas bus sudėtingesnis. Ir ar Centrinis bankas nemano, kad reiktų suderinti to fiskalinio išeimo strategijas tam, kad monetarinis išeimas po to sektų sklandžiai kaip tolesnis žingsnis? ir koks galėtų būti institucinis e, pagrindas koordinuojant fiskalinį ir monetarinį išėjimą, nes viskas, mano manimu, priklausys gan smarkiai nuo to, kiek sėkmingai bus koordinuojama fiskalinio išėjimo strategija. Kelios pastabos. Kaip jūs teisingai pati teigiate, nėra bendros fiskalinė, fiskalinio politiko išėjimo strategijos. Yra valstybių, kurios gan gerai yra tvarkomos, pavyzdinės situacijos ir jiems problemų panašių nekyla. O kitose valstybėse, kurios labai yra įsiskolinusios, jos jau pradėjo fiskalinio išėjimo politiką. Kitos pradės tą politiką įgyvendinti 11 metais visos dešimtais, kai kurios vienuoliktais. Taigi politika jau yra pradėta įgyvendinti, ir komisijos siūlymų buvo nuspręsta taikyti politi įvairios politikos elementus vyriausybių lygmenių, tiek apie fiskalinio išeimo politiką, na, o kalbant apie kitą savoką - paramą finansiniam sektoriui. Kaip jau teigiau, tas išeimo procesas jau yra prasidėjęs ir didžiulė parama finansiniam sektoriui, kurios nereiktų maišyti su pačia fiskalinė politika. Ja sudaro rekapitalizavimo variantai, garantijos, garantijų vidutinės trukmės refinansavimui e, suteikimas, taip pat e, draudimo variantai vairūs ir taip toliau. Visos tos priemonės jau yra sukurtos, kaip nestandartinės priemonės taikytinos ypatingomis sąlygomis ir kurios netaikomos, kai rinka funkcionuoja normaliai. Tačiau tai jau yra daroma, nes viskas dar yra daroma atsižvelgiant į rinkos pagerėjimą. Ir mūsų atitinkami sprendimai kaip jau teigiau, dėl nekonvencinių priemonių ir įprastinių priemonių. Praeitą ketvirtadienį jau čia na, teigiau labai aiškiai, kad mes manėme, kad palūkanų norma yra tinkama, atitinkama. Ir tai, kad pradėjome priemonių taikymo, tam tikrų nekonvencinių priemonių taikymo e, panaikinimą, tai neturi įtakos palūkanų normoms palūkanų normos mūsų manimų yra tinkamos šiuo momentu ir mes tikrai neketiname jums e, pastaro, greitų momentų pateikti naujos informacijos apie palūkanų normas. Na ir jeigu atsirastų poreikis peržiūrėti monetarinę politiką, mes tą padarysime, nes turime užtikrinti kainų stabilumą vidut, per vidutinės ir ilgesnės trukmės laikotarpį.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 rytų Europos valstybės įžangoje, sakėte, kad situacija kaip ir stabilizuojasi, nors kita vertus realioje e, ekonomikoje, niekam tai nepaslaptis, yra daug problemų. Prieš tris mėnesius uždaviau vieną klausimą jums. Aš norėjau paklausti tada, kai tą klausimą uždaviau, kokios apsikeitimo priemonės yra naudojamos tarp euro ir ne euro val, e, zonos valstybių, tačiau mm, nebuvo iki galo atsakyta ir nebuvo iki galo išsiaiškinta, kaip tą klausimą. Jūs tada atsakėte taip, jeigu pažiūrėsime į Vengriją, tai pamatysime, kad e, naudotojai skundžiasi, kad nėra pakankamai grinų pinigų ir nėra pakankamai kreditų. O mano klausimas būtų toks, Ką Jūs galvojate apie tuos grinuosius pinigus? Ar Jūs tenkina dabartinė situacija? Bankai e, mūsų regionuose taip pat skundžiasi ir bankai sako, kad kapitalo laukimo priemonės buvo suintensyvintos Europos Sąjungoje ir Eurozonoje, o bankai, o Eurozonos bankai gavo daugiau grinų pinigų. Dėl to ir skundžiasi rytų Europos valstybės. Eurozonos bankai turi daugiau grinų pinigų ir todėl joms yra daug lengviau įvesti įvairias priemonės negu ne eurozonos valstybėms. Ką Jūs apie tai galvojate? Ačiū, ponia, už klausimą. Aš puikiai prisimenu ir anksčiau jūsų užduotą klausimą. Ir tik tai paminėsiu, kalbant apie santykius su Vengrijos centriniu banku, santykiai yra artimi, patikimi. Ir kaip žinote, tarp mūsų yra finansiniai santykiai, kurie puikiai veikia tarp šių dviejų centrinių bankų turiu pasakyti, kad mano manimu tai, ką mes darome kartu su Vengrijos centriniu banku ir kokį signalą mes siunčiame eurozonos komerciniams bankams. Kai kalba eina apie jų santykius su centriniais bankais, atitinkamais centriniais bankais centrinėje vidurio Europo, ir rytų Europoje. Mes bandome padėti keliais būdais, bet svarbiausia, kad vidutinės trukmės strategija būtų aiški pačioje valstybėje. Tai yra esminis dalykas ir tai na, padėjo ir praeitie. Pirmininkė, dėkoju. Paskutinis klausimas, kurį užduos Vicky Ford nes turime greitai sulaukti ministro. Ačiū, ponė Trišė, už tai, kad labai aiškiai, išsamei paaiškinote apie tai, ką daro Centrinis bankas tam, kad būtų galima išpristi iš finansinės krizės, taip pat ką ketinate daryti, dirbti kaip ketina dirbti sisteminės rizikos valdyba, bet um, mums nėra visiškai aišku, nes rugsėjo mėnesį per susitikimą mes kalbėjome apie potencialų interesų konfliktą tarp šių dviejų institucijų. Ir jūs tuomet paaiškinote, kad tam, kad tos dvi institucijos dirbtų atskirai, ne tik, kad bus atskiras personalas, bet jūs atsiskaitysite parlamentui dviejomis progomis dėl tų institucijų vaidmenų. Na ir e, panašu, kad atsakomybės rytis buvo aiškiai apibrieštos, tačiau panašu, kad kažin ar bus įmanoma jas išsaugoti atskiras ir kaip kokia atskaitomybė bus numatyta priežiūros institucijoms, nes nėra visiškai aišku. Ir taip pat tų institucijų atsakomybės ribos nėra visiškai aiškios. Dėkoju, kad Ramonas paminėjo Ispanijos atvejį ir šis komitetas praeitą savaitę lankėsi Ispanijoje. Uh, Ir tikrai Ispanija susiduria su didžiulė ekonominė socialinė krize, tačiau jie išvengė baisiausių finansinės krizės padarinių dėl to, kad kur kas atsargiau, atsargesnės laikėsi nacionalinio reguliavimo priemonės. Ir Ispanijos bankė dirba 15 žmonių, kurie e, tvarko reguliavimo politiką. Ir Dabar panašu, kad 30, iš 30 žmonių personalas išauga iki 80. Na, o finansinės priežiūros institucija Londone turi kur kas daugiau personalo narių. Taigi, kai lankėmės Ispanijoje, ba, Ispanijos bankas, didesnis, smulkesni bankai, rinkos reguliuotojai, taip pat draudimo pramonės atstovai, visi teigia, kad atsakomybė dėl priežiūros ir galutinis sprendimų prieimimo vaidmuo dėl atskirų įmonių turėtų atitekti nacionaliniai kompetencijai. Ar jūs sutiktumėte? Much, madam. Labai ačiū, ponė. Visų pirma, aš vis dar esu prieš jūs ECB pirmininkas, dar nėra Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko, nes ji dar nesukurta ir aš galiu jums visiškai patvirtinti tai, ką sakiau anksčiau. Jeigu kolegos mielai mane paskirs sisteminės rizikos valdybos pirmininku, aš atsiskaitysiu prieš jūs ir tai bus visiškai kita ataskaita negu kad iš ECB pusės. ECB įsijungęs į valdybos kūrimą ir pateiks analitinę paramą, e, kaip jau nuspręsta, ir parlamentas turės nuspręsti, ko jis nori, tačiau aš visiškai patvirtinu tai, ką sakiau anksčiau, tai yra labai svarbu. Tai yra du skirtingi dalykai. Visiškai aiškiai. Na, o kai dėl mikro, ne makro, o mikro priežiūros klausimo. Visiškai suprantu, kai jūs sakote, kad yra labai gerai, kad centrinis bankas susijęs su bankų priežiūra, kaip žinote, tai ne, visur, ne visose Europos šalise laikomasi tokios nuomonės, tačiau mes manome, kad tai yra teisinga. Tai jau sakėme seniai. Na, antra, kai su, e, kalbėjo apie tarpvalstybinės institucinės, yra problema dėl tinkamos priežiūros koncepcijos visai bankų grupiai. Ir būtent tuo met tokioje situacijoje naujų institucijų tiek bankinėme, tiek draudimo sektorėje gali būti naudinga Aš manau, kad tokioms institucijoms yra svarbu turėti visos Europos vaizdą dėl makro priežiūros, jeigu susiduri su daugia nacionalinėmis institucijomis, o ne kokia nors konkrečia nacionalinė institucija. Aš visiškai su jumis sutinku. Tokiais atvejais tada nereikia Europinės institucijos. Todėl reikia generalizuoti, apibendrinti šią koncepciją ir e, Ispanijos priežiūros institucijos e, sukūrė koncepciją, kuri nėra generalizuota, apibendrinta Bazelio e, rėmose, tačiau pasirodė šiomis aplinkybėmis labai naudinga. Taigi, ta mintis, kad bendrosios Europos e, rinkos prasme, jeigu mes jos norime, kad e, turėti bendrą, bendras taisyklės bankiniai priežiūrais, tai man atrodo yra labai natūralu ir aš manau, kad būtent tokiu keliu ir einame. Kai kuriais atvejais reikia centrinės institucijos e, tinkamam arbitražui pasiekti, jeigu yra nesutarimų, nors aš tikiuosi taip dažnai ir nebus, tarp e, nacionalinių priežiūros institucijų. Labai ačiū. Ir jeigu ateityje mes gausime dvigubas ataskaitas, tikiuosi, kad manau, kad parlamento nariai turės atskirti savo klausimus taip pat. Šį kartą klausinėjame jūs labai daug apie sisteminę rizikos valdybą, bet nors šis posėdis buvo skirtas pinigų politikai. Labai ačiū Jums už Jūsų visus atsakymus ir tikime su Jumis susitikti po trijų mėnesių dar nesu įstikinusi, kada kitas mūsų susitikimas įvyks, dar datos neturime. Labai ačiū. Okay, can you take your seats again now? Kviečiu vėl visus susėsti, kadangi ministrai jau yra atvykę. Ministras jau yra atvykęs. Kolegos, kviečiu visus susėsti, kad galėtumėme dabar išklausyti ministro. Taigi šiandieną pas mus atvyko pirmininkavimą baigiančios valstybės ministrai. Man Labai e, malonu buvo Jūs pakviesti ir ponas Borgas dabar papasakos apie tai, ko jie pasiekė ir kaip ketina perduoti pirmininkavimą kitai valstybei. Na, o po to spontaniškai mes išklausysime klausimų. Prašau, ministrė. Ačiū. Žinoma, man didžiulė garbė šiandieną papasakoti apie Švedijos pirmininkavimą, ko mes pasiekėme Ekofino taryboje per pastaruosius šešis mėnesius. Šie šeši mėnesiai, žinoma, buvo labai sudėtingas laikotarpis Europai. Išgyvenome sunkiausią, problematiškiausią ekonominę krizę po didžiojo nuosmukio. Vertinant BVP terminais, procent, beveik 5 procentais sumažėjo BVP augimas ir panašu, kad dar 4 procentais BVP augimas sumažės e, krizės laikotarpiu, nedarbo lygis taip pat panašu išauks ir dabar nedarbo lygis yra gan didžiulis įvairiose Europos valstybėse, panašu, kad nedarbas auks ir dešimtaisiais ir kitais dar matyt metais. Na, o tos priemonės, kurios buvo įgyvendintos per pastaruosius metus, bandant kovoti su krize, buvo ypatingos, ypatingo masto priemonės. Ir manau, mes Europoje sustiprinę bendradarbiavimą sugebėjome atkurti stabilumą ir pasitikėjimą finansų sektoriumi ir taip pat bendrai ekonomiką. Indėlių garantavimo schemos planai ir bendrai, bendras stabil, finansų rinkos stabilizavimo paketas užsibrėžė toli siekiančių tikslų ir taip pat buvo koordinuojami veiksmai ekonomikos atgaivinimo plano kontekste, tai turėjo poveikį kriziai ir taip pat e, leido stabilizuoti padėtį. Kalbant apie Švedijos pirmininkavimą, mes daugiausia dėmesio skiriame keturioms pagrindinėms rytims. Pirmoji yra finansinių rinkų infrastruktūra, buvo priimta sprendimų dėl priežiūros struktūrų, taip pat sprendimų dėl kapitalo reikalavimų direktyvos ir krizių valdymo gerinimo. Tai taip pat leido užtikrinti e, išeimo strategijos įgyvendinimą šių ypatingų priemonių dėka. Na ir išeimo strategija dėl ypatingų fiskalinių priemonių, kurių buvo e, imtasi, leido priimti sprendimus dėl mm, deficito, deficito viršyjimo per pastarį tarybos posėdį. Na ir aišku, svarbus yra klimato klausimas. Šiandien prasideda Kopenhagos konferencija ir klimato kaitos finansa, kovos su klimato kaita finansavimas buvo irgi labai svarbus mūsų darbo atvarkėje. Ketvirtoji sritis, kur dirbome gan daug, yra žinoma ES pozicijos koordinavimas didžiajame dvidešimtuke. 20 Ir aš šiek tiek e, pakomentuosiu šios klausimus ir taip pat kitus klausimus, kurie yra aktualūs. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl pasaulis e, pateko į tokią didžiulę krizę finansinėje rinkoje, buvo susijęs su reguliavimo struktūros trūkumais. Rinka buvo reguliuojama gan ilgai, tačiau reguliavimo struktūros buvo perdėm silpnos ir nesugebėjo susidoroti su sudėtinga finansinė krize. Dėl to, kalbant apie mikro ir makro e, priežiūrą, tas rytis buvo mums labai svarbus prioritetas pirmininkavimo laikotarpiu ir praeitą savaitę per Ekofiną mes e, priėmėme sprendimą pradėti kalbėtis pradėti dėrybą su parlamentu dėl mikro priežiūros. Jau anksčiau buvo primtas sprendimas dėl, dėl makro priežiūros tarybos. Uh, Ir aš manau, kad bendradarbiavimas, įvairių valstybių narių bendradarbiavimas taryboje buvo gan plataus masto. Daug valstybių narių norėjo na, kažką paukoti, kad būtų tas susitarimas pasiektas. O dėl pagrindinių bruožų turiu pasakyti, kad nauja sisteminės rizikos priežiūros institucija Europoje bus labai svarbi institucija, kuri leis mums geriau stebėti finansinės, rizik, finansinės rinkos rizikas ir taip pat daugiau dėmesio skirti finansinės rinkos nestabilumui Europoje, siekiant užtikrinti ilgalaikį tvarumą ir ilgalaikį stabilumą. Mikro priežiūra irgi yra labai svarbus pasiekimas Europai. Na ir Lerozie turėtumėme pagirti dėl to, kad nebuvo pasirinktas tobulas sprendimas, kurį būtų galima įsivaizduoti sprendžiant tokią problemą, bet buvo pasirinktas galimas, įmanomas sprendimas. Ir mes bandėme sukurti sistemą, kuri būtų pagrista aiškiais principais, kurie pasiteisintų visais momentais. Tačiau turėjome atsižvelgti į vairias problemas, kurios yra aktualios, norint sukurti stabilę e, makro priežiūrą. Ir manau, kad komisija ir Lerozie komitetas puikiai padirbėjo, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis. Ir mes pradėjome kurti pagrindus kur kas geresniai reguliavimo struktūrai. Taip pat kalbant apie krizės valdymo veiksmingumą, aukštų pareigūnų grupė buvo įkurta ir jos tikslas buvo pagerinti tam tikras priemonės, ankstyvo įsikišimo variantus ir taip pat derinti veiksmus tarp valstybių narių. Ir aš manau, kad e, dramatiško praeitų metų rudens pamoka yra ta, kad buvo, trūko to koordinavimo ir mes tikrai daug diskutavome apie tai ir nacionalinės pozicijos, e, pozicijoje pasiekta pažanga dėl krizės valdymo ir dėl nesėkmingų finansinių institucijų darbo buvo didžiulė, ypatingai kalbant apie tarpvaltybinių. Taip pat parengėme tarybos išvadas dėl to, kaip būtų galima panaikinti tas ypatingas priemonės finansinėse rinkose. Ir aišku, labai svarbu tas priemonės taikyti dar kurį laiką, nes svarbu stabilizuoti finansinį sektorių, bent jau tam tikram laikotarpiui. Ir aišku, jog reikia pertvarkyti tas ypatingas priemonės ir tam reikalinga suderinta strategija, nes akivaizdu, kad gali kilti rizika, padarinių rizika kitoms, kitiems sektoriams, taip pat tai gali neigiamai paneigti, paveikti konkurencingumą valstybėse narėse. Na ir dar vienas svarbus naujos finansinės infrastruktūros elementas yra kapitalo reikalavimų direktyva. Žinoma, kapitalizavim, bankų kapitalizavimo laipsnis ir jų sugebėjimas išlaikyti kapitalą tam, kad būtų galima susidoroti su sudėtingais laikais, yra labai svarbus klausimas, labai svarbi problema. Ir aišku, kad mums reikia geresnio ir daugiau kapitalo bankuose per ilgesnę perspektyvą. Na ir kalbant apie priemokas, aišku, vyko parengiamasis darbas, didžiojo dvidešimtuko rėmuose ir tai, kas buvo įgyvendinta dėl kapitalo reikalavimų direktyvos, yra labai svarbu, nes dabar egzistuoja principai, kurie um, užkerta kelią garantuotoms priemokoms. Yra santykių su finansinių institucijų ilgalaikiškumu ir pelningumu, tai yra irgi žingsnis į priekį. Aišku, tai yra tas rytis, prie kurios dar reiks grįžti, nes visiškai aišku, kad bankų sektorius panašu, kad gali grįžti prie įprastinės, įprastinės veiklos. Ir mes turime žvelgti į politinius vadovus čia Europoje ir pasaulyje, pasaulyje tam, kad na, išvengtumėme tokios situacijos po krizės. Dabar kalbant apie direktyvas ir tą darbą, e, kurį atlikome dėl priežiūros struktūrų, tikiuosi, kad Ispanija, pirmininkavimą perimsinti valstybė ir Europos parlamentas dirbs kartu tam, kad būtų surastas geras kompromisas, primtinas visiems, pagrystas tą didžiulę pažangą, kurią mes padarėme šioje srityje. Dabar keletą žodžių dėl viešųjų finansų. Man buvo visiškai aišku, kad net prieš krizę deficito lygis Europoje buvo per didelis, įsiskolinimų lygis taip pat, o po krizės akivaizdu, kad dabar yra tokia situacija, kuri nėra tvari, tolydi. Ir tos priemonės, kurių buvo imtasi, buvo didžiulės, kalbame apie 5 procentus BVP, tam, kad sustabilizuotumėme paklausą. Taip pat reikia pasirengti, parengti fiskalinio išėjimo strategiją Nes jeigu nebus ilgalaikės patikimos strategijos, tos priemonės nebus veiksmingos e, per trumpą laikotarpį. Dėl to Göten, Götenburgo susitikime spalio mėnesį mes nustatėme labai aiškius išeimo strategijos principus, pradedant nuo ypatingų priemonių laikinumo ir to, kad reikia tolesnės, tolesnė, didesnio fiskalinio sustiprinimo, uh, E, daugiau negu 0,5, apie ką yra kalbama ankstesniuose sprendimuose. Taip pat reikalingos struktūrinės reformos, kurios sustiprintų užimtumo, užimtumą ir leistų geriau funkcionuoti darbo rinkoms ir padidint, padidintų ilgalaikės investicijas. Trečiasis Gotenburgo principas buvo poreikis sustiprinti nacionalinius biudžetus. Ir rudenį mes padarėme daug pažangos, kuriant ir įgyvendinant stabilumo rūgumo paktą, augimo paktą. Ekofino posėdėje gruodį mes priemėme sprendimus dėl per didelio biudžeto deficito ir mes jau numatėme, kurios valstybės yra, pat, patiria dabar per dėm didelį deficitą, yra 14 tokių valstybių, kuriuoms taikoma ši per dėlio deficito procedūra. Ir iš analizių, kurias atliko komisija, ypatingai dėl ilgalaikio stabilumo, kurią komisija parengė dar pirmininkant Švedijai, tapo aišku, kad tai yra pagrindinis iššūkis Europai. Prieš perinant e, prie kito e, nuosmukio mums reikia susitvarkyti ir, ta, ir fiskalinės politikos rytyje reikia atlikti labai daug darbo įvairiose valstybėse narėse. Ir aš manau, kad matyti tai yra pats didžiausias iššūkis įgyvendinti, sustiprinti stabilumo augimo paktą Europoje per vidutinės trumpės laikotarpį. Dabar kalbant apie didžiul, didįjį dvidešimtuką. Tai yra didžiausias ir ryškiausias tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo forumas. Europos Sąjungai tai yra e, svarbus forumas, mums reikalinga, reikalingas naujas ekonominio bendradarbiavimo matmuo. Na ir TFVF ir Pasaulio bankas yra irgi svarbios institucijos Europai, didžiajame dvidešimtuke daug Europos valstybių narių e, bus atstovaujamos komisijos ir mums labai svarbu sustiprinti ES pozicijos koordinavimą tam, kad visos valstybės narės jaustų, jog Europa gali išsakyti stiprią poziciją, nes uh, būsime stiprus tik tuomet, jeigu bus sukor, suderinta Europos pozicija. Taip pat reikalingas legitimumas, nes kalba eina apie visą Europos Sąjungą. Ir vyksta puikus bendradarbiavimas tarp mūsų komisijos ir 20-ko valstybių narių susitikimuose Londone, e, St. Andrew ir Pittsburghe. Buvo dar derinamos ekonominio gaivinimo priemonės ir tapo aišku, kad ekonominė politika bendrai turi būti plečiama ir taip pat reikia kurti ir įgyvendinti išėjimo strategijas iš tų laikinai taikomų priemonių, ypatingų priemonių. Taip pat buvo daug pasiekta pažangos didžiajame dvidešimtuke, kuriant ir įgyvendinant naujus geresnius tartutinius standartus dėl atlygio, dėl atsiskaitimo, apskaitos, dėl, rinkų, dėl bankų kapitalo ir galimybės e, išsaugoti kapitalą, kaupti kapitalą. Taip pat pagrindas subalansuotam tvariam vystimuisi, tartautinis politikos koordinavimas buvo perkeltas į naują lygmenį ir tai yra labai svarbus procesas, kuris vyks dar kurį laiką. Kaip tikriausiai žinote, Daug darbo bus atliekama dėl TVF ir Pasaulio banko valdymo. ES valstybės narės irgi daug prisidėjo prie šių organizacijų rekapitalizavimo. Europa 125 milijardus eurų skyrė, tai sudaro 35 procentus viso kapitalo padidinimo e, TVF e, kapitalo padidinimo per naują skolinimo planą. Na, kalbant apie krizės valdymą, čia irgi buvo jaučiamas tiesioginis ES įsikišimas, mums pirmininkaujant, e, parama mokėjimų balansui ir taip pat su Latvija, Vengrija ir Rumunija yra atitinkamas susitarimas, e, pagal kurį ES parama yra skiriama ir mums pirmininkaujant ypatingai ta na, Latvijos programa buvo labai svarbi, ją atkreipėme dėmesį, yra dvišalės programos šešių valstybių narių padėti Latvijai Ir taip pat buvo pasiekta pažangos ekonominėje politikoje Latvijoje. Taip pat turime suvokti, kad paklausa dėl sudėtingos ekonominės krizės yra didžiulė ir pažanga yra tikrai nemenka, bet dar daugiau jos reiks padaryti. Antroji programų peržiūra dabar yra atliekama Rygoje ir panašu, kad artimiausioje ateityje dar matysime tolesnės pažangos. Pažanga buvo padaryta ir komisijos, ir TVF. Pabrėžiau, kad klimato klausimas yra vienas mūsų prioritetų ir Kopenhagos susitikimas prasideda šiandien. Taryboje nekarta buvo diskutuojama apie klimato klausimus, nes Europa turi prisidėti šiame procese, o tas indėlis yra ir finansinis. Mes esame sustarę dėl stiprios e, Europos pozicijos prieš G20 posėdžius, posėdžius tačiau ir siekių lygis yra skirtingas. Tačiau taigi pažanga Londone buvo pasiekta ribota. E, tai nuvilia šiek tiek daugiau pažangos Pittsburgė ir daug geresnės darybos, darybos St. Andrews, nors ir nepavyko pasiekti tų rezultatų, kurių tikėjomės. Ir akivaizdu, didžiulis klausimas yra, ar pavyks pasiekti pažangos Kopenhagoje. Turime, turint galvoje vertinimus, kuriuos pateikė komisija ir tarybos įgaliojimus, aišku, kad Europa yra linkusi suteikti nemenka išteklių dalį, kurie yra reikalingi ir mes esame prisi, pasirengę prisijimti savo dalį. Tai būtų maždaug 100 milijardų eurų e, prisitaikymo iš, išlaidoms. Man atrodo, kad turime sąlygas geroms daryboms Kopenhagoje, tačiau kad būtume įstikinę, kad pasieksime rezultatų, rezultatų reikia kad ir kitos šalis e, būtų linkusios pakoreguoti savo pozicijas. Na ir dabar susidūrus su šia ekonominė krize būtų tinkama kai ką pasakyti kažką apie ateitį. Viena to dalis būtų poreikis kurti geresnės darbo rinkos strategijas, atsižvelgiant į rizikas, su kuriamis istoriškai esame susidūrę. Lisabonos strategija bus e, didelis prioritetas Ispanijos pirmininkavimui, nes per krizę e, nedarbas smarkiai padidėjo ir labai lietai tik tai grįžta prie ankstesnių lygių. Todėl kova su nedarbu yra didžiausias Europos iššūkis. Žinoma, trumpalaikis tikslas yra išlaikyti ekspansinę politiką, tačiau ateityje didelis nedarbas ir silpnas našumas senstančioje visuomenėje pareikalaus didesnių reformų. Ir tai e, gruodžio mėnesį padarėme išvadas taryboje apie tai, tačiau jas reikės plėtoti ir pirmininkaujant Ispanijai. Kalbant apie mokesčius, lapkričio mėnesio taryboje pasiekime politinį sustarimą dėl to, kad būtų atnaujintos akcizo mokestis tabako produktams tai yra labai svarbus klausimas. Jau tarybos darbo tarkėje šis klausimas svartamas ne vieną kartą. Jis buvo svarstamas pirmą kartą, kai aš, minit, kai aš tapau ministru prieš tris metus ir jis vis toliau tebe svarstamas. Todėl aš manau, kad labai gerai, kad mums pavyko pasiekti susitarimą. Taip pat pasiekėme pažangos dėl BVP, dėl šiltnam efektas sukeliančių dujų. Galų galę sutarėme dėl galimybių atidėti mokesčius valstybėms narėms, kad būtų išvengta sučiavimo PVM srityje, šis ši, PVM klausimai šioje srityje. Ir mes norime dar e, sustarti dėl gražintinų mokesčių. Kol kas to nepavyko padaryti. Taryba dar grįž prie mobiliųjų telefonų ir elektroninių prietaisų. Taip pat patvirtinos išvados dėl BVT BVP pašto paslaugų. Kai kurios valstybės narės, kurios mano, kad labai svarbu numatyti strategiją dėl BVP pašto paslaugoms ir pašto direktyvą, kad reikia pašto paslaugas traktuoti mokesčių aspektais taip, kad tai atitiktų uh, konkurencingos, sąžiningos rinkos reikalavimus. Taigi, pirmiaujant Ispanijai ir Belgijai, bus nagrinėjamas visos galimybės, kad būtų galima pasiekti pažangos rengiant šias direktyvas. Taip pat e, santaupų direktyvos klausimas buvo svarbus, e, perinant prie automatinio informavimo sistemos kūrimo pažanga pasiekta rengiant šią direktyvą ir kitų direktyvų atžvilgių nebuvo tokia, kokios tikėjomės, tol tikimės, kad Ispanija čia padirbės ir pastumės darybas į priekį. Labai ačiū. Labai ačiū. Turėsime apie ką pamastyti ir apie ką paklausinėti. Šiuo metu turiu šešis asmenis norinčių užduoti klausimus sąraše. Pirmiausia, Kei Swinburne. Labai ačiū ministrė už šešių mėnesių pirmininkavimo rezumė. Manau, kad, kad jūs nepakankamai atspindėjote tas problemas darybose, kurios vyko Dėl finansinių reglamentų tai tikriausiai jums kliuvo sudėtingiausia užduotis. Todėl sveikiname pasiekus tų kompromisų, nepaisant visų kliučių. Norėčiau paklausti jūsų apie tai, kad ministrai kalbama ne apie tokius svarbius dalykus, net tokius, kurie patraukia žiniasklaidos dėmesį dėl finansinės priežiūros kolegijos ir dėl to, kad kalbate apie tai, kad būtų didinami valstybių narių reguliavimo standartai, kad e, būtų didesnis atitikimas tarp valstybių narių. Noriu paklausti, kokia pažanga pasiekta šiais klausimais? Ar dabar mes laukiame, kol iškils ta didesnė priežiūros architektūra, kol bus galima pasiekti pažangos šiame žemesnėme lygyje? Ačiū. Ministras norėtų išgirsti keletą klausimų ir po to atsakyti visus. Toliau Ole Schmidt. Välkommen tillbaka, herr minister. <clears throat> Det, även jag, och det är kanske inte så överraskande, tycker att ni har gjort ett... Ačiū, ministre, už jūsų pasisakymą. Man atrodo, jūsų atliktas darbas buvo puikus. Daugelis šiame komitete pritartų tokiai nuomoniai. Jūs dirbote premijų srityje. Įvairiose valstybės narėse egzistuoja skirtingos sistemos. Ir, man atrodo, ar nebūtų galima čia numatyti sąlygų, vienodamas žaidimo sąlygų. Ar nereikėtų tam tikro suderinimo, kol kas Europos Sąjungos nėra, Sąjungoje nėra bendros premijų sistemos. Jūsų pirmininkavimas tęsiasi šešis mėnesius. Nemažai pasiekėte Ekofino taryboje, tačiau Kai kas sako, kad jūsų na, įtaka yra sumažėjusi, ar apskritai jūsų įtaka bendroje politikoje išliko tokia pati. Jau praėjusią savaitę rengėme panašią diskusiją. Na ir toks pusiau klausimas, jeigu leisite. Ar manote, kad kažkuriuo metu Švedija prisijungs prie eurozonos? Pone ministrė, iš pradžių jūs minėjote labai neblogą balansą ir tai yra labai džiuginančios žinios, ypatingai vidutinio dydžio šaliai susidūrusiai su krize. Tačiau mes turime tam, turime ar neturime, ko gero neturime priemonių, patikimų priemonių, kaip išbristi iš krizės. Aš manyčiau, kad e, prižiūrint finansų rinkas, ekofino išvados galėtų būti sustiprintos. Iš tiesų reikia, kad šita kolegija galėtų imtis priemonių, kurios būtų taikomos nacionaliniams e, tikrintojams, kad būtų atstatytas galimybių lygybė. Jeigu išsiskolimas Prancūzijoje, Vokietijoje gali, ar įsiskolimas gali padėti išbristi iš krizės ir kaip jūs mano, manote, kaip pavyko pasiekti susitarimų su JAV. Kolega Oli Švit jau Šmit minėjo, kokie yra teigiami taškai. Aš labai nuogastauju dėl Olin Saks, kuris nori 20 milijardų nori paskirstyti privatiems bankams kaip bonusus puhemies. Kaip tie didieji bankai gali tokias didelės premijas pasiskirstyti. Tai mes norime, kad Švedija prisijungtų prie eurozonos. Ar jūs jau esate pasirengę, būtų pats laikas prie jos prisijungti? Jūs neturite opt-out kaip Jungtinė karalystė ar dar. Ačiū už puikius pamastymus ir komentarus. Keis Swinburn klausimas dėl priežiūros institucijos. Turiu pasakyti, kad didelį prioritetą skiriame mikro ir makro priežiūros struktūroms švediai pirmininkavus, pirmininkaujant ir tai yra pagrindiniai dalykai Aišku, galėjome galbūt būti dar ambicingesni, tačiau egzistuoja struktūros pagrindas tiek dėl makro, tiek dėl mikro priežiūros. Antras dalykas, sugebėjome to pasiekti per gan trumpą laikotarpį. Turiu jums visiems priminti, kad kai pradėjome savo pirmininkavimą, pirmasis klausimas, kurį sprendėme su komisija, būtent ar jie sugebės pasiūlyti teisėkuros pasiūlymą rugsėjo pradžioje. Jie tą ir padarė, bet dauguma išorės stebėtojų teigia, kad to nebus įmanoma padaryti. Buvo teigiama, kad to parengiamojo darbo per kelis mėnesius nebus įmanoma padaryti, nes e, tarybos sprendimą prieimė tik tai vasaros pradžioje. Na, o Göteborgė buvo numatytas laiko grafikas, būtent pirma imtis mikropriežiūros, pato makropriežiūros ir daug na, žiniasklaidos atstovų komentatorių teigia, kad grafikas yra perdėm ambicingas, kad nebus įmanoma realiai to pasiekti, pasiekti konsensuso tais dviem klausimais e, per spalio ir gruodžio, nuo spalio iki gruodžio. Na ir mes bandėme išlaikyti Europa vieninga ir aš manau visi esame atsakingi už tai, kad e, Europa būtų darni, kad visi valstybės narės jaustų, kad sistema yra mūsų visų labui. Na ir negaliu teikti, kad, galiu teikti, kad galbūt mūsų valstybei e, buvo galima mūsų valstybės labai viską buvo galima galbūt padaryti šiek tiek kitaip, tačiau esmė yra kompromisas. Dėrybų metu pasiekti tokį sprendimą, kuris būtų pakankamai ambicingas ir visiems priimtinas. Taigi taip, tai yra politikos esmė. Visuomet reikia atsižvelgti į tai, kad egzistuoja įvairių interesų. Reikia surasti pusiausvyrą tarptų interesų. Taigi manau, kad e, tarp parlamento ir Ispanijos pirmininkavimo darybos bus toliau tobulinamas šis kompromisas, tačiau tai yra kompromisas ir reikia siekti tokio sprendimo, kuris nebūtų vien tik tai naudingas mums, reikia to, kas būtų naudinga visai Europai. Na ir ką aš galiu, ko aš galiu pasimokyti iš šios krizės? Būtent, kad reikia daugiau koordinavimo Europoje, reikia stipresnių Europos institucijų, daugiau bendrų e, problemų sprendimų. Ir aš manau, kad e, kelias tolyn yra visiškai uh, aiškus. Ir turime pripažinti, kad kalba eina apie reformistinės strategijas ir dėl to labai svarbu tas strategijas įgyvendinti taip, kad na, Europa išliktų vieninga. Ponas Šmitas uždavė klausimus apie priemokų reglamentus, premijų reglamentus. Turiu pasakyti, kad tarp valstybių egzistuoja daug skirtumų. Junktinė karalystė, Prancūzija, Švedija jau įgyvendina tuos sprendimus, kurie buvo priimti Pittsburgė ir taip pat Europos vadovų taryboje. Tačiau yra kitų Europoje valstybių, kurios net nepradėjo to proceso. Tai yra problematiška. Taip pat viso, visi Europos lyderiai teigia, kad tas koordinavimo procesas yra labai svarbus, turint omenyje priežiūros principus. Finansinio stabilumo valdyba irgi suvaidins svarbu vaidmenį gyvendinant tos sprendimus. Ir prie to dar grįšime taryboje. Taigi, jeigu mes bankų sektorėje matysime įprastinės veiklos apraiškas, apie ką kalbėjo ir ponas Langenas, jeigu bankų sektoriaus ir toliau taip dirbs, bus priimami nauji reglamentai, nes tai nėra priimtina ir Europoje, nėra priimtina ir dvidešimtuke. Ir aš spė spėčiau, kad matyt, matysime tokių neteisingų premijos, premijų skirimo praktikų pasaulyje. Ir vyksta tos diskusijos ir tai reiškia, kad ateityje matyt reiks dar sugriežtinti reglamentą dėl e, premijų. Na ir pona Šmitas uždavė klausimą dėl Okofino ir Eurogrupės veiksmų derinimo. Turiu pripažinti, kad puikus vyko bendradarbiavimas su Eurozonos valstybėmis ir Eurogrupe. Ir mūsų diskusijos dėl stabilumo augimo pakto Ekofine ir Eurogrupėje vyko Ir per kelis susitikimus daugiausia buvo, disku, daugiau buvo galbūt buvo diskutuojama ekofine, o ne eurogrupėje, nors ir eurogrupė, mano manimu, yra svarbi institucija. Tačiau daug, ir, ir joje yra diskutuojama apie stabilumo augimo paktą, tačiau šiuo atveju daug, daug didesnį, stipresnį vaidmenį užsėmė, priemė ekofinas dėl stabilumo augimo pakto. Uh, Na, ar e, Švedija galėtų prisijungti prie eurozonos? Aš manau, kad taip. Ar tą galime padaryti kuo galima greičiau? Manau, taip. Bet tai reiškia, kad įmanoma yra parama stojimui į eurozoną referendume Švedijoje. Tačiau svarbus yra visų partijų pareiškimas, būtent, kad mes norime tokio referendumo. Taip pat referendume ankstesnėme buvo aišku, kad dar reiks laiko kol galėsime per, vėl grįžti prie to klausimo. Ir ar referendumo rezultatas būtų palankus įstojimui į eurozoną. Aš manau, kad visoms valstybėms yra parankiau turėti eurą. Ponas Langinas uždavė klausimą, ar mes išbridome iš krizės. Na, žinoma, viską reikia vertinti iš tam tikros perspektyvos. Matome, kad bankų, rinkos, bankų rinka veikia, yra problemų dėl kreditų, bet ne, ne, ne tokių didžiulių kaip prieš šešis mėnesius. Vasario, kovo mėnesį studijose buvo lyginama situacija su ketvirtuoju dešimtmečiu, kur buvo nedarbo lygis siekiantis 15-20 procentų. Ir Europoje, na, panašu, kad tokia rizika, rizika, kad situacija bus tokia bloga, jau yra sumažėjusi. Ar išbrisime iš krizės su geresnė finansinė struktūra? Taip. Ar bus ji smarkiai geresnė? Matyt, reiks dar prie to grįžti. Manau, kad gerai, jog laiku priemėme sprendimus, nes priešingų atveju rinkėjai, žmonės, jų pasitikėjimas būtų sumenkintas, nes jie būtų teigia, kad politiniai lyderiai nepadarė išvadų iš krizės. Kalbant apie išėjimo strategijas, kalbant apie fiskalinę politiką, aš atstovauju tai valstybei, kuri ketina, kuri siekia per dviejus, trejus metus e, viršyti balansą biudžeto. Taigi aš manau, kad ambicijų lygis stabilumo augimo pakte dėl 3 procentų deficito kriterijų yra perdėm ribotas ir aš rekomenduočiau valstybėms na, susitvarkyti mokėjimų balansus ir biudžetą, kol mes neįsmuk, neįsmukome į, į naują krizę. Na ir pirmininkavimo pradžioje buvo daug diskutuojama, ar mes sugebėsime nustatyti standartus ir galėsime uh, sąžiningai atspindėti horizontalius valstybių skirtumus. Göteborgo sprendimai Europos taryboje dėl per didelio deficito procedūros, aš manau, kad yra svarbus žingsnis į priekį ir aš manau, kad turime būti ambicingesni dėl fiskalinės politikos Europoje. Uh, the, the next... Ačiū. Toliau trys klausimai. Atmarkaras, Giuri ir Ole Ludvigsonas. Otmarai. Äh, zum referendum über den euro. Pirmininkė, dėl euro referendumo norėčiau porą žodžių pasakyti. Man labai džiugu, kad sakote, jog norite, kai tik tai įmanoma, jau prisijungti prie euro. Jūsų šalyje atrodo taip pat yra pageidaujama tokius, tokio referendumo. Kodėlgi darius tokios prielaidos, kad jūs galite žmonėms irgi e, eurą padaryti priimtinu, pareklamuoti tiesiog. Euras tarsi skydas nuo krizės. Tačiau reikia suprasti, kad tarybos pasiūlymas, pasiūlymas e, panašus kaip komisijos pasiūlymas ir net jeigu pasižiūrėsime iš praeities perspektyvos, kalbant apie kompromisą, tai būtų tik tais kompromisas tarp valstybių narių, bet ne kompromisas, kokio siekia Europos parlamentas. Mes sakome taip mikro ir makro ekonomikai, tačiau norėtumėm, kad būtų numatytos sankcijos kokias galėtų taik, kurias būtų galima taikyti. Dėl hedge fund jūs taip pat ne taip kaip komisija, netokias ambicijas didelės kaip komisija užsibrėžėte, nors mes remiamės bendrų sprendimų prieimimu ir būtent tai mūsų nuomonė formuoja. Susitarimas taryboje gal ir būtų sprendimas, bet E, negali būti tokio sprendimo, nes reikia atsižvelgti ir į komisijos nuomonę. Taip, kad norėčiau sužinoti, kaip apibendrintai žiūri švedai į šią situaciją. Ačiū. Mes norėtumėm Jums padėkoti už tą situacijos vertinimą, kurį pateikėte norėčiau dėl uh, mokesčių rojų pašnekėti. G20 susitikimuose. Susitikime buvo numatyta taikyti griežtą politiką mokesčių rojų atžvilgių ir valstybės narės ėmėsi, valstybės ėmėsi įvairių priemonių. Ar OECD normų, OECD standartų dabar jau pakanka. Iš tiesų tie mokesčių rojai su 12 valstybių pasirašė informacijos perdavimo susitarimus. Ar to užtenka? Ir kokios G20 nuostatos būtų galima taikyti praktikoje. Ar taryboje vyksta diskusijos reikalaujant, kad viešojoje Viešuosiuose pirkimuose gali dalyvauti įmonės nesiregistravusios. Ačiū, ponia pirmininkė, norėčiau pasveikinti finansų ministrą. Labai malonu Jūs čia matyti. Labai įdomiai, kad pasikalbėjome su ponu Trišė, kuris pabrėžė, koks yra švietimo vaidmuo svarbus mažinant nedarbą ir švietimo priemonės yra būtinos siekiant sumažinti krizės poveikį, ypač ekonomikoje pagristoje žiniomis, tokia kaip ES ekonomika. Žvelgdami į Švediją matome, kad joje yra 40 procentų mažiau profesinio mokymo vietų negu 2006 metais. Taigi švietimą reikia nukreipti į tuos, kuriems, kuriems reikia pakliūti į darbo rinką. Taryba siūlo mažinti švietimo priemonės. Ar ministras pritarė tokiai nuomonėj? Kokia yra pirmininkaujančios valstybės nuomonė dėl bendrijos finansavimo švietimo priemonėms? Man atrodo, Europoje mes sutrėme dėl to, kad tai yra būtina. Ačiū už šios klausimus. Pono Karas klausimas dėl referendumo. Turiu pasakyti, kad reikia pabrėžti, jog Švedija nema, nesiekia taikyti mažiau griežtą pinigų politiką. Mūsų infliacijos tikslas yra labai griežtas. Praktikoje mes turėjome mažesnį infliaciją negu daugelis Europos šalių ir visa eurozona. Kalbant apie biudžeto tikslus, jie yra daug griežtesni ir rezultatai geresni. Švedija kartu su Estija ir Bulgarija yra trys geriausios šalis, kalbant apie biudžeto deficitus per ateinančius trejus metus. Turiu pabrėžti, kad kartais manoma, kad tai yra konkurencinis pranašumas, jeigu nedalyvauja eurozonoje. Aš su tuo nesutinku. E, jeigu nesi eurozonoje, tai ekonomikos politikos srityje turi būti toks pat griežtas ar griežtesnis. Ir sunku padaryti išvadą, kad Švedija iš krizės išbrenda iš, ekono, iš krizės su mažesnėmis pasiekmėmis poveikis augimui ir, ir užimtumui taip pat didelis ir Švedijoje. Tačiau aš manau, kad galų gale, kai Švedijos žmonės pritars, aš aišku norėčiau juos įtikinti, tačiau čia reikia, e, kad dauguma paremtų šį pasiūlymą. Mes visi suprantame, kad e, su Europos parlamentu turime bendro sprendimo procedūrą ir mes taip jau dirbame ir taryboje, svarstydami kofino darbo atvarkę, tačiau turiu pabrėžti, kad mums problemiškai yra tai, kad dar ne visos konstitucinės detalės buvo nustatytos, darėme viską, ką galėjome, tačiau visi grafikai viską darė poveikį, tačiau tikimės, kad Ispanija pasistengs rasti sprendimą su Europos parlamentu. Tačiau turiu pabrėžti, kad sprendimas turi būti ir kompromisas parlamente parlamentas nėra vieningas, yra įvairių partijų, kurios atstovauja įvairius interesus, yra įvairios atstovavimo šalis. Ir aš manau, kad dideli europiniai sprendimai turi būti pagristi plačiu konsensusu. Turime atsižvelgti į visą politinį spektrą, kiek tik įmanoma, ir vairius nacionalinius interesus. Taip sukursime vieningą Europą, kuri būtų stipri. Viskas diskusijos su parlamentu bus disku, sudėtingos, nes klausimas yra sudėtingos dėl spekuliacinių fondų. Reikia pasakyti, kad tai nebuvo šios krizės svarbiausias aspektas, tačiau turime prisiminti 98 e, metus, kai žlugo Long Term Capital e, fondas, prisiminkime Rusijos krizę Ir viskas, kas yra sistemiškai reikšminga, turi būti prižiūrima ir reguliuojama. Todėl aš manau, kad reikia siekti pažangos ir šiais klausimas, tačiau šiuo atveju turėsime rasti konsensusą taip pat. Gyriai klausė apie mokesčių rojus. Turiu pasakyti, kad Londone priimti sprendimai didelių mastų įgyvendinti. Nėra Europos šalių pilkajame sąraše jau daugiau. Pasiekta didžiulė pažanga dėl susitarimų, dėl informacijos tiekimo. Iš Švedijos perspektyvos aš turiu didelį interesą, aš manau, kad mes prarandame daug mokesčių pajamų, kaip ir kitos šalis. Todėl mes turime siekti tolesnės pažangos šiais klausimais, tačiau neturime pamiršti, kad jau pasiekėme nemažai pažangos. Labai svarbi sritis Ispanijai bus santaupų direktyva, turime išplėsti jos taikymo sritį, turime judėti prie automatinio keitimosi informaciją ir griežčiau e, traktuoti kai kurios savo kaimynės šiais klausimais. Kalbant į kolegos Liugvinsono klausimą dėl švietimo, man sunku pasakyti, koks būtų skirtumas tarp mano pozicijos ir pono Trišė pozicijos. Žinoma, aktyvi darbo rinka, aktyvios priemonės yra labai svarbios. Mes šį klausimą norėjome aktyviai svarstyti. Gotenburgė Steven Nikė darė pristatymą efektyvę darbo rinkos strategiją ir Almunija patekė stiprių komentarų, jis turi didelę patirtį darbo rinkos srityje. Aš matau, kad aktyvi politika yra svarbi, tačiau tai gali būti ir švietimas, ir parama žmonėms ieškant darbo, kitos priemonės Todėl aš manau, kad, aš, aš manau, kad švietimas yra viena dalis aktyvios politikos siekiant susidaroti su krize. Jeigu žvelgsime iš ilgalaikės perspektyvos, jeigu norėsime didinti augimą ir užtikrinti visuomenės anglaudą, tai švietimas yra svarbiausias brožas. Dar keturi sąraše. Išklausysime visų. Fengi Gol, Catherine Steeler. Peter Zeman ir Vicky Ford. Sam, prašau. Well, I, I Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl palankius mokesčius taikančių zonų ir santaupų direktyvos. Gal galėtumėte detaliau papasakoti, dėl ko kilo ginčiai, kokios valstybės laikėsi kokių, kokios pozicijos ir kodėl uh, Galiausiai nebuvo įmanoma susitarti jums pirmininkaujant. Norėčiau gauti daugiau detalių. Kitas klausimas. Dėl kai kurių valstybių narių įsiskolinimo lygio. Matėme, kad skolos lygiai yra labai vairūs. Taip pat jūs visiškai teisingai, teisingai teigiate, kad Europoje reikalingas didesnis fiskalinis bendradarbiavimas. Uh, Ar vyko diskusijos, ar buvo pasiekta pažangos, kaip Europos ekonomikos integravimas, integravimo struktūra, patadarbiavimas su valstybėmis narėmis dėl mokesčių didinimo arba padėti valstybėms narėms sumažinti palūkanų normas, kurias jie turi mokėti dėl valstybės skolos. Už valstybės skolą ar buvo pasiekta pažango šioje srityje ir kokios priemonės buvo aptartos taryboje kad būtų galima padėti valstybėms narėms susidoroti su skola, ją sumažinti. Catherine Styler. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ministrui už pristatymą. Norėčiau paliesti tris dalykus. Pirmiausia, finansinių sandorių mokestis. Mes šiame komitete rengėme klausimus Ir man tiesiog įdomu, ką Jūs manote šiuo klausimu. Kaip Jūs apibrieštumėte tą finansinių sandorių mokestį. Dėl e, bankų vadybininkų priemokų. Penktadienį aš kalbėjausi su profsąjungo atstovais, kurie atstovauja bankų darbuotojams ir jie pasakojo apie tos žmonės, kurie neuždirba daug, kurie dirba tikrai ilgas valandas, dirba bankuose gal jau 20 metų. Dabar bus atliekama peržiūra, nėra atsižvelgiama į finansų krizę, kai kalba eina apie veiklos rodiklius. Ir yra vertinamas jų darbas per tris mėnesius. Ir būtent e, taip yra viename banke ir susidurime dabar su pramoninio tribunolo situacija. Taigi, kalbant apie visas šias politikos priemonės, aš manau, kad tie žmonės, kurie dirba bankuose, labai kenčia. Ir pasikalbėjus su žmonėmis, žmonėmis jaučiamas ir lyties veiksnys, nes dažniausiai tai yra moterys, kurios dirba pusę etato, tai yra labiausiai pažeidžiami darbuotojai grįžę iš dekretinių atostogų. Taigi, Bendrai, realiai vertinant situaciją, tie žmonės, kurie dirba bankuose, jų situacija iš tiesų yra nelabai palanki. Ir ar nepritartumėte man, kad reikalinga įmonių socialinė atsakomybė, naujas tam tikras Europos bankų modelis, siekiant užtikrinti pusiausvyrą? Ir tos priemokos, premijos turėtų būti praeities praktika. O mes šiame komitete dažnai apie tai kalbame ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie kalba apie milijoninės premijas ir uh, tie žmonės, kurie per tris mėnesius po 20 metų darbo, po trijų, jiems pranešama, kad, kad po trijų mėnesių jie bus atleisti. Taip pat dėl apskaitos e, įplaukos už akciją turėtų būti atitinkamai įvertinamos ir ar tai atitinka apskaitos standartus, kokia būtų jūsų nuomonė. Dėkoju. Uh, Mr. Simon. Yeah. Pane Zaimon? Pana Zaimon? bereits eine Frage hinsichtlich äh, der Möglichkeiten europäischer. Taip, ministrė, mano klausimas yra susijęs su galimybe e, užtikrinti europinę priežiūrą, kuri būtų viršesnė nei nacionalinių institucijų priežiūra. Kalbu apie įmonės, bendrovės, nes dabar yra keturių pakopų procedūra, yra europinė institucija, finansų ministrų, finansų ministrų taryba turi būti įtraukta. Ir jeigu bankas patiria sunkumų, tuomet teikiam, teikiamos instrukcijos nu, nurodymai, tada per dešimt dienų ministrų taryba susitinka ir tada ketvirta priemonė. Vyriausybės ministrų taryboje gali susitikti antrąjį kartą Taigi matome, kad stambėjai bankai naudojasi situacija ir kažin, ar, tas, ar reikia tokio ilgo laiko tarpio tam, kad išspręstumėme ypatingas susiklošiusias aplinkybės. Um, Skubos tvarka. Uh, Pirmininkė Vicky Ford ir Astrid Lulling dar norėjo, norės paklausti. Taigi išklausysime dar vieno klausimo, po to dabar sakysime į tuos klausimus, o po to dar du bus užduoti. Dėkoju už įdomius klausimus. Pirmiausia, dėl palankius, mokesčių, palankius mokesčius taikančių zonų ir santopų direktyvos. Aš manau, kad uh, įmanomas kompromisas, įmanomas sprendimas, esu švedas, taigi tikiu kompromisais. Ir manau, kad buvo įmanoma pasiekti kompromiso dėl santopų direktyvos, jeigu būtų buvę dar keli papildomi susitikimai, nes buvo neišspręsti labai sudėtingi techniniai klausimai. Ir vyko labai ilga procedūra dėl priežiūros klausimų. Ir, na, iš esmės nebuvo įmanoma dar pradėti dėrėtis ir dėl sudėtingų techninių dalykų pasiekus, ir pasiekti sėkmingą rezultatą. Kai kurios valstybės narės turės matyti daryti daugiau nuolaidų, reikalinga pusiausvyra, reikia išplėsti santokų direktyvos taikymos rytį, yra tam tikrų dalykų, kurie nepatenka į taikymos rytį. Taip pat reikia pasiekti pažangos dėl PRA susitarimo 2002 metais dėl automatizuoto informacijos teikimo. Taigi yra klausimų, kuriuos dar reiks spręsti ir negalime pamiršti, kad na, yra čia kontroversiškumo elementas, tačiau aš tikiuosi, kad bus įmanoma išspręsti viską per atitinkamą laikotarpį. Valstybės narės yra pasiryžusios siekti pažangos. Yra kai, kur, kai, kai kurių valstybių narių, kurios prašė išlygų dėl kelių šio dosie direktyvų. Tačiau tos valstybės narės panašu, kad per techninius susitikimus bandys ieškoti sprendimų. Dėl įsiskolinimo lygio. Na, netaip jau ir svarbu, kaip vertintumėte ekonominę politiką, įsiskolinimas, deficitas visuomet yra didžiulė problema ir jeigu norime aktyvios ekonominės politikos, kovoti su ekonominiais nuosmukiais ir krizėmis, labai svarbu turėti atspirties tašką prieš, na, atsirandant naujam ekonominio vystimosi sulėtėjimui. Taigi, kalbėdamas iš švediškos perspektyvos, norėčiau pasakyti, kad jeigu esate labai įsiskolinę, tuomet reikia priimti svarbius sprendimus ne tik dėl mokesčių, bet ir dėl išlaidų. Ir yra mokesčių išlaidų kategorijų, kurie daro poveikį užimtumui, socialiniai politikai, augimui. Pavyzdžiui, CO2 mokestis, kuris yra geras aplinkosaugai, e, tabako, alkoholio akcizai, kurie yra per dėm daug plačiai taikomi Europoje ir sustiprina viešuosius finansus ne, ne, nesumenkindami augimo perspektyvų. Taip pat yra išlaidų kategorijų, kurios svarbos augimui, infrastruktūros, kitose srityse, tačiau yra išlaidų, kurios yra susijusios su tuo, kad žmonių neįmanoma išsaugoti darbo rinkoje. Taigi išlaidų srityje irgi turime būti labai atsakingi, jeigu norime susitvarkyti su įsiskolinimu. Katerina Steiler uždavė klausimus dėl finansinių sandorių mokesčio. Uh, pateikiau e, pasiūlymą dėl mokesčio, bankų taikomo mokesčio, bankams taikomo mokesčio, atitinkamai atsižvelgiant į mokėjimų balansą. Ir tie mokesčiai yra labai tokie lakūs ir jie jau nėra mūsų kompetencijų srityje ir yra labai griežti reglamentai dėl to, kaip vyksta priežiūros ir reguliavimo darbas bankuose dėl e, buhalternės ataskaitos. Ir panašu, kad jeigu yra kažkoks sukūriamas burbulas, tai jis atsispindės buhalternėje ataskaitoje, apskaitoje. Na ir tai yra toks kaip ir e, tokia rinkliava, net ne, nemokestis, kuris e, prisidės prie stabilizavimo fondo, sprendžiant, e, kuris skirtas spręsti panašioms problemams ateityje. Ir aišku, iš bankų sektoriaus e, jaučiamas tas e, didžiulis, didžiulė išorinė rizika ir Aš, aišku, labai užjaučiu tos žmonės, kurie dirba bankuose, su kuriais sutiko ponė Staler, kurie labai ištikimai dirbo įmoniai, tam, tam bankui. Uh, Ir susidur, susidūrus su krize, kai matoma, kad didžiulės premijos mokamos vykdomosios grandies atstovams, tuose bankuose tikrai aš manau, kad premijų klausimą galima išspręsti, bet jeigu sukursime tokią situaciją, kai bus galima, kai žmonės bus e, stumiami rizikuoti, tuomet jie taip ir darys. Ir investavus daug lėšų bankams, bankams e, iš, išsaugoti reikia prisimti ir socialinę atsakomybę. Keletą žodžių dėl tų klausimų, kuriuos uždavė ponas Simons, dėl ambicingesnių ar mažiau ambicingų fiskalinės politikos ir fiskalinio reguliavimo perspektyvų. Na, negalime pakankamai neįvertinti ap, ap, ap to, apie ką eina kalba ir Skandinavijos valstybėse 2-3 procentų BVP prireikė, kad susitvarkytumėme su, su krize. Na ir dabar matome, kad krizė yra dar gilesnė ir fiskalinės politikos rizika yra didžiulė. Ir na, iš istorinės perspektyvos žvelgiant, elgesys buvo gan įvairus. Islandija, nedidelė Europos valstybė, prisėmė atsakomybę už bankų sektoriaus ir 100 procentų visų BVP įsiskolinimo skolų sumokėjo bankams. Buvo kitų situacijų, kai buvo pasitraukta iš bankų sektoriaus. Taip pat buvo situacijų, kai bankų filialai kitose valstybėse sustiprėjo. Taigi matėme labai įvairių situacijų ir Jeigu norime turėti reguliavimo, reguliuojančią institucinę sąrangą, reikia e, apriepti visas tas situacijas ir atsakomybę, ir ilgalaikius fiskalinius kaštus reikalinga struktūra surasti pusiausvirai. Ar tai yra geriausia situacija, kokios sieksime, kokios tikimės po 10-15 metų? Aš manau, kad reikalingas didesnis europinis bendradarbiavimas, taip pat reikalingi tokie sprendimai, kurie yra grindžiami sąžiningais uh, kompromisais, kai yra atsižvelgiama į, į, į įvairius interesus. Taigi, žvelgiant į valstybės narės, matome, kad jos tikrai nori aukoti kažką, kad tas kompromisas būtų pasiektas. Ir mačiau įvairiose e, žiniasklaidos priemonėse, įvairiose valstybės narėse, kad na, kažkuri valstybė nepadarė pakankamai, kita padarė daugiau, bet aš manau, kad siekiant pusiausvėros, siekiant interesų su, su, subalansavimo reikalinga uh, kažką aukoti ir svarbu, kad būtų priimami bendri sprendimai gerbent visų interesų sąjungoje. Ačiū, Bikė. Ačiū, turiu du klausimus. Pirmasis apie, apie direktyvą. Čia buvo tiek daug padirbėta ir noriu pasveikinti jūs pasiekus gerų rezultatų. Pradžioje buvo stengiamasi apsaugoti vis, tiek visuomenę, tiek investuotoje. Ir dėl to, kad buvo skubama ir buvo pažįsti kiti reglamentai, buvo pasiektas blogos formuluotės. Rezultatas yra daug blogesnis ir daug platesnio poveikio. Galima pasirinkti du dalykus. Arba toliau kaip parlamentas su taryba turime dar skirti didžiulį daug laiko su geriausiais protais šiame komitete paversti šią direktyvą geresnę. Tam reikės didelių pastangų, tačiau rezultatas gali nebūti tobulas ir gali tai atitraukti mus nuo kitų prioritetų, ar tai bankų kapitalo, ar darbo rinkos švietimo ir taip toliau. Kita galimybė yra, kad naujas komisijos atstovas atsiimtų šį teisės aktą, pasiklausytų visų komentarų per pastarį pusmetį, laikosi geresnės teisėkuros principų ir pateikia naują pasiūlymą. Kuri iš šių galimybių jums e, atrodytų būtų priimtinesnė ir patartumėte naujam komisijos nariui vykdyti. Antras klausimas susijęs su atskaitomybė naujosiuose priežiūros institucijose. Atsižvelgiant į tai, kas įvyko per pastarosius metus ir tuos milžiniškus pinigus, kurie turėjo būti skirti bankų sistemai, visiškai teisingai reikalaujama tinkamos atskaitomybės iš reguliuotojų pusės. Kaip žinote, Junktinėje karalystėje priežiūros institucija atskaitinga vyriausybei ir per rinkimus šiemet Junktinėje karalystėje visuomenė galės balsuoti už vieną partiją, kuri nori ir toliau taip e, pat e, tuos įgaliojimus išlaikyti ir kitos partijos, kuri nori priežiūrą suteikti Centriniam bankui. Tačiau Kalbant apie naujasias priežiūros institucijas, tai atrodo, kad jų vadovus paskirs komisija ir jos nebus atskaitingos nei vyriausybėms, nei šiam parlamentui. Taigi man kyla daug abejonių dėl atskaitomybės tų žmonių, kurie bus atsakingi už finansinių paslaugų sistemą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Astrid ir po to dar Svenas Gyvaldas nori kalbėti. Labai trumpai norėčiau grįžti prie diskusijos dėl tų vadinamųjų mokesčių rojų. Priimtas sprendimas reikia taikyti OECD standartus, keistis informaciją, kada to reikia. Tačiau yra ir tokių, kurie prašo automatiškai keistis informacija, visokiojopą informaciją ir viso, visomis kryptomis. Yra tokių žmonių, kurie sako, kad 12 susitarimų nepakanka, aš nelabai suprantu kodėl. Um, juk tas automatiškas keitimasis autom informacija nieko neduoda, nes uh, ir taip informacijos yra daug ir ją sunku suvaldyti. Kažkada neseniai mes kalbėjome su tokia moterimi, kuri buvo sus, atėjusi susitikti su manimi. E, ir pasakė, kad e, e, dirba, gyvena Junktinėje karalystėje ir gauna vokiškas pajamas. Vienur yra mokesčiai taikomi, kitur netaikomi. Čia, sakykime, įgauna tas pajamas ir nemoka mokesčių, nes negali jos finansinės įstaigos suvaldyti tos informacijos. Tuo tarpu būtų geriau gal, kad ta, tie mokesčiai būtų susimokami prie mm, prie šaltinio, sakykime, gavus tik tais pajamas susimokami tie mokesčiai. Nes ta informacija, kol siūsi, kol ką gali viskas ir pasimesti. Informacija, mm, keitimasis informacija nefunkcionuoja, bet jūs norite pas, panaikinti veikiančią sistemą, būtent kada sulai, e, išskaičiuojami mokesčiai gavus atlyginimą. Nereikėtų taip daryti, reikėtų nereikia norėti keistis informaciją visomis kryptimis ir visa informacija automatiškai. Juk dabar aiškiai matome, kad puikiai veikia keitimasis informacija tos informacijos paprašius, taigi ir toliau taip reikia tęsti. E, aš manau, kad ispanams pavyks pasiekti susitarimą ir man tikrai neaišku, kodėl, e, kalbant apie direktyvas, valstybės narės negali keistis informacija taip, kaip joms atrodo naudinga arba uh, išskaičiuoti e, mokesčius, pinigus e, išmokant atlyginimą. Dar paskutinė pastaba. Man labai džiugu, kad jūs atsisakėte nelabai apgalvotos iniciatyvos vėl didinti akcizus alkoholiniams gėrimams. 0 procentų vynui taikoma, iš tiesų buvo labai keistas pasiūlymas ir labai džiugu, kad jisai ne buvo išgirstas. Pone Liuling, noriu informuoti, kad 16 straipsnis esamos direktyvos dėl santaupų reikalauja, kad visos valstybės narės pereitų prie automatinio keitimos informaciją, kai tik tai bus vykdomos atitinkamos sąlygos, netrukus jos bus vykdomos Todėl ši diskusija su jumis pagaliau pasibaigs. Be to e, yra gera priežastis, nes negalima apmokestinti turto ir paveldėjimo, nežinant apie juos. To niekada neišspręsime keisdamėsi informaciją. Svenai, čia diskusija ministrui, o ne diskusija tarpusavėje. Jūs teisi. Norėjau padėti Jums suprasti, koks čia mūsų nesutarimas. Aš nebuvau visiškai patenkintas Jūsų atsakymu dėl santaupų direktyvos. Dar kartą prašau detaliai pasakyti, kokie klausimai, kurie sukėlė nesutarimus ir kurios valstybės užėmė kokias pozicijas. Ačiū. Uh, yes. very briefly. Aš kalbėjau apie taupimo apmokestinimo direktyvą. Žinau, kad yra numatytas tam tikras terminas, tačiau jeigu sukursime netikusią direktyvą, tai prie tos direktyvos tuomet e, turėsime nuolatos sugrįžti. Ir sugrįšime, jeigu žinosime, jeigu matysime, kad ta direktyva neveikia. Uh, Ir nereikia painioti paveldėjimo teisės ir e, taupimo apmokestinimo. Pradėsiu nuo klausimų dėl alternatyvų investicijų fondų direktyvos. Aš manau, kad šiame klausime matėme geresnę bendradarbiavimo suinteresuotumą yra sistemiškai svarbių institucijų, kurias reikia reguliuoti. Visiškai nepriimtina, kad kai kurios tokių institucijų, kurios e, Bear Stearns ar Lehman Brothers nebuvo tinkamai reguliuojamos. Ir aišku, kad jeigu reikia, kad mokesčių mokėtojai spręstų institucijos problemas, tai sąžininga, kad e, būtų numatyta reguliavimo struktūra kuri būtų tokiams institucijoms taikoma, kad jos būtų prižiūrimos. Tai reiškia, kad mums reikia reguliuoti ir spekuliacinius fondus, ir privataus kapitalo fondus. Abi institucijos yra problemiškos, nes gali prisidėti prie rizikos didinimo. Taip pat sąžininga sakyti, kad dauguma reikalavimų keliamų šiems institucijoms būtų pagristos skaidrumu, kad jos atsiskaitytų, kokia jų rizika, kiek skolintą kapitalą jos naudoja, nes svarbiausias klausimas yra fiskalinė atsakomybė. Negalime šio principo išlaikyti be skaidrumo. Žinoma, reikia siekti daugiau pažangos šiuo klausimu ir ne man dabar patarinėti komisijai, ką reikia daryti. Mes pasistengsime siekti tolesnės pažangos paskutiniosiamis pirmininkavimo dienomis. Tačiau yra žymių skirtumų tarp valstybių narių ir tikiuosi, kad pasieksime šiek tiek progreso koreperę ir apie jį galėsime pranešti jums. Kalbant apie atskaitomybę, mums šis klausimas labai svarbus. Šios institucijos yra integruojamos į aiškę atskaitomybės sistemą Europoje. Mes tarybai teikiame ataskaitas ir parlamentui ir atskaitomybės lygis yra pakankamas. Nepradėsiu diskusijos dėl to, kuri kokią organizaciją reikėtų kaip reguliuoti valstybės narėse. Daugelis valstybė narių svarsto apie unifikuotą reguliavimo struktūrą, kur centriniai bankai turėtų žymesnį vaidmenį. Tačiau yra šalių, kur e, puikiai veikia ir atskira priežiūros institucija kaip e, Junktinėje karalystėje. Taigi, <clears throat> šio klausimo mes kol kas nesvarstame. Apie santopų direktyvą ir mokesčių rojus, aš manau, kad reikia pereiti prie informacijos keitimo, keitimosi, nes čia juk informacija ne tik apie mokesčius už palūkanas, bet svarbu žinoti, kur pajamos gautos, iš kokios darbinės veiklos, kokios investicinės veiklos. E, ir kol kalbame tik tai apie mokesčius įskaičiuojamus automatiškai, tai dar ne viskas. E, yra atveju, kai atliekami nusikaltimai, finansiniai nusikaltimai ir nemokami mokesčiai. Aš manau, kad piliečiai turi mokėti mokesčius, turime turėti atsakingą sistemą ir piliečiai turi laikytis mokesčių. Aš manau, kad informa automatinis informacijos keitimasis yra gerai. Ir tai yra inkorporuota į Fiero susitarimą 2002 metais, kur numatyti konkretus reikalavimai. Aš manau, kad šiuose darybose mes pasieksime galų gale pažangos. Ir nuvildamas Sveną Gygoldą, aš detaliai nekalbėsiu, nes tai gali tas darybas komplikuoti. Yra šalių, kurios turi abejonių ir gali atsitikti taip, kaip atsitiko Londone G20 darybose, nes gali atsirasti susitarimų, kurie būtų problemiški šalims Reikia toms šalims, kurios turi abejonių, reikia joms palikti perspektyvą ir mums reikia stipresnės santokų direktyvos. Aš tikiuosi, kad tose šalise irgi tai suprantama, kad reikia tolesnės pažangos, nors e, jos ir nori savo teisėtų, turi savo teisėtų interesų. Uh, Ačiū labai visiems, dėkoju ministrui. Iš jūsų atsakymo į Vicky Ford klausimą darau išvadą dėl ARMFE, kad jūs pritarėte bendro sprendimo prieimimo procedūrai, o ne tam, kad komisija dar atsimtų tą siūlymą ir pasiūlytų jį iš naujo. Na ir mes parlamente manau, kad pasieksime potencialesnio ir dar pažangesnio kompromiso taryboje ir toliau dirbsime tuo pagrindu. Ir norėčiau Jums padėkoti už milžinišką švedijos pirmininkavimo darbą.